So, ladies and gentlemen, good morning. Ponios ir ponai, labas rytas. Sveiki susirinkę. Visų pirma, noriu pasveikinti kandidatę komisijos narius Nekadri Simpson. Uh, kurios portfelis, kaip pasiūlyta išrinktos komisijos pirmininkės ponios van der Leyen, bus skirtas energetikai. Noriu pasveikinti visus susirinkusius šioje salėje, taip pat ir įtrė e komiteto, kuris yra pagrindinis atsakingas už šios lausimus narius, ir ENVI komiteto, kuris yra asocijuotas su šiais klausimais narius. Mūsų Posėdis bus transliuojamas internetu, taigi sveikinusi su visais, kurie stebimus internetu. Noriu priminti, kad įtrė komitetas yra atsakingas už sąjungos energetikos politiką ir visi žinome, kad energetika vaidina e, labai svarbu vaidmenį mūsų visuomeniai. ES yra pasiryžusi įgyveninti visas energetinės sąjungos dimensijas - energetikos saugumas, vidaus Mm, energetikos rinka, energijos vartojimo efektyvumas, dekarbonizacija, mokslo tyrimo inovacijos ir konkurencingumas. Ir energetika vaidino tikrai labai svarbu vaidmenį, taip pat ir dėl Europos žalio sutarimo, kuris bus pateiktas per pirmas mm, komisijos darbo šimtą dienų. Tai bus e, šios kadencijos vienas iš esminių dokumentų. Noriu priminti, kaip šio ryto klausimai e, vyks laikantis komisijos tvirtinimo gairių parlamentas įvertina kandidatus į komisijos narius, vertinant jų bendrą kompetenciją, pasišventimą Europos projektų ir asmeninę priklausomumą. Taip pat įvertina ir jų žinias, jų busimos kompetencijos rytyje, taip pat jų bendravimo įgūdžius. Prieš klausimus paskirtai kandidatė į komisijos narius bus skirta 15 minučių pasisakyti, po to mm, bus po penkias minutės skirta e, klausimams atsakymams, 25 klausimai ir bus užduoti Europos parlamento narių, paskirsti yra pagal FON sistemą. Um, Mm, taigi, penkių minučių tarpsniai bus paskirsti, taip, minutė užduoti klausimą, dvi minutės e, ponios Simpson atsakymui, tada dar minutė papildomam klausimui tą pačią temą, kaip ir pagrindinis klausimas, ir minutė atsakymui labai griežtai prašysiu laikytis pasisakymo limitų, tikrai griežta būsiu, kad laikytumėtės pasisakymo laiko ir laiką matysite ekranuose, galėsite mm, stebėti, kaip jums sekasi. Taigi, visų pirma, ponia Kadri Simpson, sveikiname jūs klausimuose, prašom 15 minučių jūsų pasisakymai. Ačiū. Gerbiama įtrė komiteto pirmininkė Valian. Gerbimi ir rengi komiteto nariai, džiugu, kad galiu šiandien būti čia, tai ne pirmas kartas, kai esu Europos parlamente. Man, aišku, šis kartas e, tikrai pats svarbiausias ir didžiulė garbė man yra, kad e, pas, išrinktoji komisijos pirmininkė Van der Leyen pasirinko mane e, paskirdama energetikos portfelį man ir dabar tikrai stengsiuosi prisidėti prie Europos demokratijos ir veiksmų. Ir pad žmonės Europoje ir pasaulyje kasdien mums primeta, primena, kad svarbiausia yra klimatas ir energetika ir uh, Um, piliečiams tai yra svarbiausi klausimai ir todėl išrinktoji komisijos pirmininkė nusprendė, kad Europos žalesis susitarimas bus pagrindinė iniciatyva mm, žymėsianti komisijos kadenciją ir stengsimės ją vykdyti. Iš asmenės patirties žinau, kadangi buvo ekonomikos infrastruktūros ministrė atsakinga ir už energetiką kaip sudėtinga yra dirbti šioje srityje. Žinau, kokia svarbi manęs laukia užduotis ir kokia milžiniška bus mano atsakomybė. Per pastaruosius penkerius metus ES žengia didelius žingsnius link tikros energetinės sąjungos sukūrimo. Visas priemonės dėl mm, švaros energetikos paketo buvo suderinti tos parlamento ir tarybos didžiuliu palaikymu ir aš manau, kad reikia jomis pasiremti ir žengti tolin. Uh, Ir noriu pripažinti komisaro Kanietės ir vicepirmininko Šepševičios nuveiktus darbus. Ir taip pat noriu pasveikinti įtrį ir venvi komitetų nuveiktą darbą. Būtent jo dėka, jūsų dėka, parlamentas sugebėjo pakilėti bendrą užmojų lygį dėl švarios energetikos pasiūlymo paketo. Aš, aš procentų narių balsavo už tos pasiūlymus ir tai rodo, kai, kokia svarbi yra vienybė, kai mes esame vieningi, ES gali padaryti esminius pasikeitimus. Uh, E, klimato neutralumo pasiekimas iki 50 metų yra vienintelis prasmingas kelias, kaip būtų galima sumažinti atšilimą iki pusantro e, laipsnio Celsijos ir užkirsti kelią aplinkosauginiai kriziai. Todėl e, šimtojo komisijos pirmininkė pasiryžo um, paversti Europą pirmuoju klimato atžvilgiu neutraliu žemynu iki 50 metų ir pasiūlyti žalį susitarimą pagal Timmermanso pasiūlytas gairias. Aš šiandien norėčiau pristatyti, kaip ketinu, jeigu mane patvirtinsite komisare, dirbti šioje srityje dėl ES energetikos politikos aš formuosiu viziją, kad iki 50 metų Europa taptų e, aplinkos apsaugos atžvilgių mm, e, neutralių žemynų iki 30 metų 70 procentų mes siekėme mano valstybėje, kuomet aš buvau ministrė, e, pasiekti um, išlakų sumažinimo. Ir iš tikrųjų tai buvo didžiuliai užmojai ir um, 60 metais 23 procentai um, buvo didžiulis pasiekimas ir aš supratau, kad iš tikrųjų ir transformacijos procesai gali veikti gerai, kuomet yra aiškus pasirinkimai. Visų pirma, visi subjektai nuo reguliavimo um, iki uh, um, visų energetikos dalyvių turi turėti aišku, aiškumą Ir tuomet, todėl komisija siūlo e, žalį susitarimą, e, jį turi pateikti per pirmas šimtą dienų. Tai bus pirmasis Europinis klimato teisės aktas, kuris nustatys, kad mes turime pasiekti klimato neutralumą iki 2050 metų. Taip pat bus numatytas ir e, sąžiningos transformacijos per, perėjimo fondas. Ir aišku, reikės tolesnių žingsnių. Mes turėsime pasiremti energetikos sąjungos kūrimo sėkme. Estai garsėja tuo, kad žvelgia į ateitį. Mes žinome, kad norint sėkmingos ateities reikia efektyviai dirbti dabar. Todėl esu pasiryžusi daug dirbti, kad švarios energetikos paketas būtų gyvenintas. Aš užtikrinsiu, kad valstybės narės pateiktų e, iki gruodžio mėnesio e, veiksmų planus e, ir kiekviena valstybė narė turi suvaidinti savo vaidmenį. Jeigu pritrūktų užmojų, aš padarysiu viską, kas įmanoma, kad pastumėčiau valstybės narės reikiamą kryptimį sritimi ir su kiekviena iš jų dirbsiu atskirai, kad būtų pasiekta mūsų tikslų. Mes turime panaudoti visą švarios energetikos potencialą visiems mūsų piliečiams. Per šimtas deleguotų gyvenančių teisės aktų turi būti patvirtina ir gyveninta. Įgyvendinami esamos teisės aktus mes galėsime sumažinti CO2 išmetimus 45 procentais iki 30 metų. Šrinktoji komisijos pirmininkė pasakė, kad reikia siekti didesnių užmojų, galvojant apie 30 metų tikslus tikslus. Jis įpareigoja išlakas sumažinti bent 50 procentų iki 2030 metų, o po to būtų planas 55 procentai sumažinti išlakas atsakingų būdų. Pradėsiu įvertinimą, kaip teisės aktai energetikos sektoriui galėtų leisti mums pasiekti didesnių užmojų tikslų. Tuo pagrindu aš įvertinsiu, ar reikia peržiūrėti kažkuriuos teisės aktus ir prisidėsiu prie CO2 apmokestinimo per sieną mokesčio teisės akto ir kitų dokumentų rengimo. Jeigu patvirtinsite mane komisare, aš sieksiu klimato neutralumo tikslų, siekiant uh, tinkamai veikiam, veikiančios bendros rinkos, kuri būtų tinkamai sujungta ir gerai veiktų. Aš galvoju, kad bendra rinka gali duoti didžiulės naudos ir jie yra esminis faktorius, leidžiantis užtikrinti mūsų um, sėkmingą tikslų siekimą. Ir uh, Aš sieksiu, kad Baltijos valstybės būtų sujungtos su žemyniu tinklu. Iš Estijos požio taško, aš, žvelgdama, aš galiu pasakyti, kad labai svarbu, kad gerai veiktų visas tinklas ir kad būtų geros taisyklės. Energetikos saugumas ir solidarumas krizės atvejais tai yra būtina. Aš labai tikiuosi, kad projektas bus užbaigtas iki kadencijos pabaigos integruotos e, rinkos dėje dar ne visur veikia e, Europoje. Elektros rinkoje norime siekti atsinaujančio energijos šaltinių didesnio panaudojimo, saugojimo, jungčių užtikrinimo. Vis dar yra problemų, kadangi kai kur yra susidarant probleminės atkarpos, kai kur neveikia įtinkamai jungtis per sienas ir mes sieksime, kad 70 procentų jungčių um, pajėgumų būtų panaudota. Aš sieksiu sustiprinti regioninį bendradarbiavimą, ypač uh, keturias aukšto lygio e, grupės, kad jos veiktų, kad būtų užtikrintas jų darbo sinergija. Taip pat aš ir dur, dujų rinkoje dirbsiu daug, tai vaidins svar, dujos vaidins labai svarbu vaidmenį siekiant e, klimato neutralumo. Aš ieškosiu galimybių panaudoti tinkamą teisinę bazę kad būtų siekiama dekarbonizacijos, e, pasinau, pasitelkiant vandenilį, atsinaujančius energijos šaltinius. Ir mes turime suteikti galimybės vartotojams taip pat panaudoti suskistintas gamtinės dujas. Ir čia bendradarbiavimas su JAV turi būti sėkmingas ir turi būti tęsiamas. Rinkos integravimas taip pat yra ir iššūkis, galvojant apie infrastruktūrą, apie 200 milijardų eurų reikia iki 30 metų kad būtų investuojama į trūkstam, trūkstamas grandinės e, mūsų energetikos rinkoje. Mums reikia tinklų, kurie leistų paremti švarios energetikos e, naudojimą, kad būtų galima mūsų transeuropinio energetikos tinklų visą potencialą panaudoti. Ir tam aš peržiūrėjus iki 20 metų mm, e, ten energijos tinklų europinių e, teisės aktus ir situaciją. Mes turime pasitelkti visas turimas priemonės Europos lygmenių taip pat, kad ir pasitelktumėm um, e, privačias investicijas, kad būtų galima apjungti finansavimą šimtų. šimtas dvidešimt dviejų milijardų reikės ir dokumentinės finansinės programos finansavimo ir energijos, energetinio efektyvumo pastatų gerinimas galėtų būti labai svarbus veiksnys. Čia yra gerai žinomos kliūtis, bet mes galime ieškoti naujų sprendimų, ypač galvojant apie finansavimą. Pavyzdžiui, vietos būstas, socialinis būstas, kiti sprendimai gali būti surasti visose valstybėse narėse. Aš manau, kad mes galime būti konkurencingi ir neutralūs klimato atveju ir galime taip pat remti savo pramonę, savo um, gamintojus vystosi tuo pat metu metu ir um, Europa gali būti lyderė. Aš manau, kad uh, šildymo, šaldim, aušinimo uh, pramonės ir iš, išmanus tinklų sujungimas yra labai svarbus. Ir aš ypač galvosiu apie energetikos kainas mūsų vartotojams ir verslui ir tai, kaip tai, um, klimato visos um, transformacijos turės poveikį um, mūsų visuomeniai. Aš esu liberali, li, liberalių pažiūrų, aš visada galvau apie tai, kad asmeninės laisvės yra labai svarbu, nepamirštant to, kad reikia apsaugos kai kuriems daugiau nei kitiems. Ir aišku, aš galvoju apie statistiką, bet tai ne vien skaičiai, reikia galvoti apie, kad už tai skaičių stovi realų žmonės, šeimos. Uh, ir kad žmonės nuo Galisijos iki Silezijos pamatys labai didžiulių pasikeitimų savo gyvenime. Aš žinau, aš, aš esu iš Estijos ir ten skalūnų dujos vis dar plačiai naudojamos. Ir galvojama sukurti e, transformacijos e, fondą, kuris užtikrintų sąžiningą pereimą, pasikeit virsmą. Mm, tas yra labai svarbu profesorius Buzekas, manau, prisimena pirmasias idėjas ir aš galvoju, kad mm, fondas yra labai svarbus, kad regionai galėtų plėtoti savo konkrečius projektus, kurie galėtų jų ekonomikas transformuoti, darbo vietas pakeisti ir mes turime žiūrėti į visus regionus, kad e, iš tikrųjų fondas sėkmingai veiktų. Sažiningumas, teisingumas man taip pat reiškia, kad reikia kovoti su energetiniu skurdu, su naujomis e, pastangomis. Nepriimtina, kad 8 procentai Europos gyventojų, tai yra 50 milijonų žmonių, vis dar negali tinkamai apsišilyti savo namų, dar daugiau um, europiečių uh, vargiai gali apsimokėti savo energetikos sąskaitas. Taigi labai svarbu įgyveninti visas teisinės nuostatas kovai su energetiniu skurdu ir aš ketinu dirbsi glaudžiau su valstybėms narėmis ir merų paktu. Ir uh, praeitų metų pasiūlymai, aišku, yra pakloja pamatus tolesniam darbui. Neįmanoma galvoti apie tai, kad Europa um, taps e, klimato atžvilgių neutrali, jeigu nebus investuojama į mokslo tyrimus, technologijas. Europos sąjunga tikrai mm, daug investuoja į energetikos mokslo tyrimus, mes atsiliekame tik nuo JAV. Ir mm, tačiau mūsų investicijos nepakankamai sparčiai auga ir aš dirbsiu. Uh, su kolegė Marin Gabriel e, dėl Horizonto Europoje, dėl to, kaip būtų galima pasitelkti viešai finansavimą ir pritraukti daugiau privačių investicijų. Uh, mes turime panaudoti savo e, žinių potencialą maksimaliai. Aš ketinu parengti darbo atvarkę dėl energetikos sektoriaus skaitmeninimo. E, Valdant, vadovaujantis bendrosios skaitminės rinkos gairėmis ir taisyklėmis, taip pat kalbėsime apie saveikumo taisyklės, taip pat turėsime galvoti apie tokius aspektus kaip dirbtinis intelektas ir kibernetinis saugumas. Europa turi e, būti e, ambicinga įgyvendama Paryžiaus sutartis, ji turi duoti labai iškių signalų. Energetinius dialogus aš panaudosiu tam, kad e, skatinčiau švaraus, švarų verslą, švaro energetinį verslą, galvosiu apie e, tiekimo ir E, paklausos suderinimą. Stengsiuosi, kad daugiau energetikos sutarčių būtų atitektų Europos įmonėms. Europa gali prisidėti, energetika, atsiprašau, gali prisidėti prie stabilizacijos mūsų kaiminysėje, pavyzdžiui, Ukrainoje, kur e, dvišaliai santykiai su Rusija turi pirmiausia būti sureguliuoti iki šių metų pabaigos. Daug metų aš buvau Estijos parlamento narė, todėl ketinu uh, labai glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu, paaiškindama jam, ką mes darome, kai e, kažkas pasaulyje keičiasi, aš būsiu pasirengusi e, jums padėti. Užaugau Estijoje, kai e, Europa buvo tik tai svajonė, kai aš gimiau E, mes matėm, kaip Europa pasikeitė ir mes tikimės, kad Estija prisidės prie tų pokyčių. Aš padarysiu viską, ką galiu, kad Europa pasiektų dar daugiau. Ta darysiu nuolankiai ir ryštingai. Aš tikiuosi jūsų paramos, esu pasirengusi bendradarbiauti su jumis ir tikiu, kad taip Europa galės klimato politikoje ir energetikos politikoje tapti pasaulinė lyderė. Ačiū. Ačiū, ponė Simpson. Uh, for... Laikas uh, teikti klausimus. Įtre ir Envi komiteto nariai dalyvauja klausime. Viena minutė klausimui, dvi minutės atsakymui, viena papildomam klausimui ir viena minutė atsakymui. Prašau griežtai laikytis laiko terminų. Pirmiausia, ponas Jerži Buzek iš ITRE komiteto EPP frakcija. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už jūsų įžanginę kalbą, gerbiamą kandidatę. Per pastarosius penkerius metus mes labai sėkmingai gyvendinome labai svarbių e, teisėkuros e, aktų. Ir taip užtikrinome energetikos sąjungos kūrimo sėkmingą eigą. Dabar mūsų uždavinys visapusiškai netidėliojant įgyvendinti sukurtuosius teisės aktus. Energetikos pokyčiai šiuo požiūriu bus labai svarbus. Mes turime kalbėti apie socialinių požiūrių teisingus pokyčius ir aš tikiuosi, kad jūs čia suvaidinsite svarbų vaidmenį. Mano klausimas būtų toks, kaip galime palengvinti investicijas į mažai taršią energetikos gamybą, pavyzdžiui, centrinio šildymo infrastruktūrą, pasitelkiant ES ir privačius šaltinius. Pavyzdžiui, turėtumėm galvoti apie Europos regionų plėtros fondą arba Europos investicijų banką. E, iš jų prieinamus fondus. Kaip jūs užtikrinsite, kad mes išnaudosime visą dujų potencialą, be keičiant e, energetinę sistemą? Pone Simpson. Ačiū profesoriu Buzikai už klausimą. Prieš pateikdama atsakymą, norėčiau dar kartą pabrėžti, kokį svarbų vaidmenį suvaidinote jūsų komitetas, ITRE komitetas ir jūs pats per praeitas dėrybas dėl švaraus energetikos paketo. Taigi galiu tik tai patvirtinti, kad e, jūs parengėte gerą dirbą, kurios pagrindų mes galėsime eiti į priekį. Klausėte apie e, ateities finansavimo šaltinius. Iš tiesų, jeigu norime e, dar labiau sugriežtinti savo tikslus, tai didžiausia kliūtis bus finansavimas, ypač energijos taupimo projektams. Tuo pat metu mes visi žinome, kad vyksta dėrybos dėl kitos daugiametės finansų programos. Ir ten klimato priemonės yra integruotos į absoliučiai visas politikos rytis. Nes tikimės, kad bus dirbama dar daugiau. Tikimės, kad bus rasta dar daugiau fondų projektams, kurie užtikrins energetinį efektyvumą, projektams, kurie leis e, išplėsti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir tinklų kūrimą. Europos investicijų bankas kaip tik dabar atlieka analizę, kokios ateityje bus e, kreditavimo procedūros. Labai svarbu, kad Europos investicijų bankas taptų uh, klimato banku, kuris galėtų suteikti papildomų investicijų. Aš galiu pažadėti Jums, kad labai glaudžiai bendarbiausiu su komisijos nariu Džentilionį. E, taip pat stengsiuosi užmėgsti kuo glaudesnius ryšius su Europos investicijų banku, kad nauji kreditavimo paskolų teikimo kriterijai būtų suderinti su klimato tikslais. Ir su Europos principais. Ačiū. Ačiū papildomas klausimas, ponas Buzek. Ačiū, ponė. Norėčiau pasakyti, kad centrinis šildymas jo požiūriu yra labai svarbus. Taip pat e, individualių namų šildymas. E, mano klausimas vis dar e, apie dujų sektorių, nes kaip tik bus peržiūrima, buvo peržiūrėta, atsiprašau, praeitą kadenciją e, dujų direktyva, mes baigėme tą darbą ir dabar mes kalbame apie ES teisės įgyvendinimą ES teritorijoje, kad pagerėtų dujų sektoriaus konkurencija, kad būtų rastas naujas impulsas tuo požiūriu. Aš norėčiau paklausti, ar jūs esate pasirengusi visapusiškai gyvendinti dujų direktyvą? Nepaisant to, kad Rusija protestuoja, mes visi puikiai žinome, kaip Rusija ir dėl ko protestuoja. Nes bendrai kalbant būtų labai naudinga, kalbant apie miestų centrinį šildymą, bent jau penkiolikai valstybių narių tai būtų naudinga. Pone Simpson. Ačiū, profesoriu Buzikai, jūs labai teisingai pažymėjote, kad dujos yra svarbi priemonė pereinamajam laikotarpiui. Šiuo metu uh, dujos yra neatsiejama centrinio šildymo dalis. Jeigu ir toliau taip bus, gali būti, kad dujos bus pigiausias, pigiausia alternatyva, keičiant anglimi kūrenamas šiluminės elektrinės arba e, centrinio šildymo sistemas. Tuo pat metu reikia nepamiršti, kad ateityje reikės diversifikuoti energijos šaltinius. Ir jeigu kalbame apie dujas, tai supraskime, kad artimiausioje ateityje daugiau kalbėsime ne apie gamtinės dujas, o apie biodujas, vandenilį, kurie gali padėti suderinti skirtingų šaltinių sektorius ir jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie šildymą, vedinimą arba energijos panaudojimą pramoniai ir transportui. Taigi, ačiū. Um, next... Ačiū. Toliau ponas Zorinio. Itre E, narys iš socialdemokratų frakcijos. Gerbiamą e, kandidatę į komisijos narius. Jūs kalbėjote apie skirtingus ekonomikos aspektus. Visi, kas esame susipažinę su ūkio struktūra, e, suprantame, kad negalima nematyti darbo rinkos, darbo vietų ir energetikos be abejo, pokyčiai be abejo bus susiję su pokyčiais darbo rinkoje ir užimtumo garantavimu. Socialdemokratams darbo vietų išlaikymas yra vienas iš svarbiausių elementų, todėl mes e, norėtume išgirsti e, jūsų įsipareigojimų e, komisijos vardu e, tam požiūriui. E, džiaugiuosi, kad įžanginė kalba jūs jau tai paminėjote. E, tai socialinių požiūrių teisingų pokyčių fondas e, tam pasitarnaus. Eliza Ferrero apie tai kalbės. Gal jūs galėtumėt e, patikinti, kad jūs paremsite Elizos Ferrero darbą ir tikslus? Sažiningas, teisingas energetikos sistemos pakeitimas neturi būti izoliuotas nuo kitų politikos ryčių. Reikia galvoti apie bendrą platų planą, kad energetiniai pokyčiai vyktų socialiniu požiūriu teisingai. Ačiū ponė Zorinio už klausimą. Teisingų permainų fondas man yra labai svarbi tema ir mes norėtume pasi... užsitikrinti, kad uh, pereidami prie anglės dvideginio požiūrį neutralios politikos, mes tenksimės nepamiršti nei vieno regiono. Kaip priemonė, tai bus labai naudingas fondas ir mes tikimės, kad kituose regionuose, kur yra naudojamas iškasamasis kuras, tai labai pasitarnaus. Bet to mes turim kalbėti apie mažas salas, kurios neturi deramų sąsajų su žemyninė dalimi. Mes e, turime orientuotis į tokius regionus, bet supraskime, kad jie labai skiriasi. Ir uh, Mes neturime vienodo e, sprendimo visiems regionams, bet mes renksime strategijas ir stengsime prisitaikyti prie kiekvieno regiono ir prie kiekvienos valstybės narės specifikos. Aš žinau, kad tasai e, teisingas e, pokyčių fondas e, bus, perėjimo fondas bus pasiūlytas, komisijos narė Ferreira siūlys tai bet tai turėtų būti fondas leidžiantis e, panaudoti visas susidariusias galimybės, pasitelkiant valstybių narių ir privačias investicijas. Šio fondo didžiausias pranašumas yra tas, kad e, jis pradės veikti e, palaipsniui regionuose, kuriuose vyks didžiausi energetiniai pokyčiai. Ateityje mes turėsime pagalvoti apie tai, kaip iš anksto turėsime pagalvoti apie tai, kaip elgsime su žmonėmis, kurie, pavyzdžiui, anglekasyboje nebegalės dirbti ir liks be darbo. Taigi mes turėsim galvoti, kaip sukurti naujų galimybių žmonėms. Jūs sakinį galite užbaigti, aš jums tiesiog duodu uh, signalą, kad jau laikas. Zorinio. Pana Zorinio papildomą klausimą turi. Labai ačiū, ponė komisijos kandidatė. Socialinių požiūrių teisingam perėjimui reikės įtraukti ir regionus, e, kuriuose E, išgaunama, išgaunami šaltiniai energijai gaminti, kurie yra taršus. Mes turime galvoti apie energetinius pokyčius visoje Europos Sąjungoje. Neužtenka tik tai konvergencijos fondą minėti sunku, e, skaičius dabar pateikti ir būtų sunku įvardinti skaičiais, bet kokios jūsų ambicijos, kiek jūs ketinate siekti? Naujoji politika turės būti suderinta su naujomis finansavimo galimybėmis. Uh, Europos parlamentas numato 4,8 milijonų skirti šiam fondui. Ar jūsų nuomonė to užteks iškilsiantiems iššūkiams? Ir ar mes galėsime rasti papildomų lėšų, nors žinome, kad paskolų bus skirta kokias tikslus, kokius tikslus, kokius siekius jūs siejate su tuo fondu, ponė Simpson? Aš manau, kad tas socialinių požiūrių teisingo pereimo fondas bus gera priemonė padėsianti labiausiai nukentėjusiems regionams. Kalbame apie anklekasybos regionus arba regionus, kuriuose turės būti atsisakoma iškasamojo kūro naudojimo. Bendrai turėsim daug kalbėti apie vartotojų vaidmenį Yra daug įvairių priemonių, kurios leis sukurti konkurencingą, prieinamą kainą vartotojams. Tai yra dekarbonizacijos proceso dalis. Energijos kainos turi būti prieinamos, įperkamos ir šaltiniai turi būti garantuoti. Bet kad to pasiektume, turėsime suvokti, kad atsinaujinantis kuras, gaminantis vietoje, turi būti pigesnis už iškesamą į kurą, kurio kainos yra labai nestabilios. Be to mes turime kalbėti apie tokias ateities investicijas, kurios leistų vietos bendruomenėms e, pačioms užsitikrinti energijos gamybą. Ir dar labai svarbu kalbėti apie energijos efektyvumą. Mes turime sunaudoti mažiau energijos, negu dar yra suvartojama dabar. Ačiū toliau. Ponas Petersen iš Renew Europe ITRE komiteto. Uh, uh, Kalbėsiu danų kalbą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už labai išsamius atsakymus į klausimus raštu. Iš tikrųjų buvo labai įdomu susipažinti su jūsų atsakymais, kalbant apie tvarę energetiką. Ir kai kalbame apie iki 50 metų įgyvendamą sie, siekį būti neutraliems klimato atžvilgių, tai reiškia, kad reikia vaidinti mums didesnį vaidmenį, kad pasiektume tų užsibrieštų tikslų. Pavyzdžiui, Oro energijos ir saulės energijos kaina pastaraisiais metais ženkliai nukrito ir ko gero vyksta pakankamai didelį revoliucija šioje srityje ir atsinaujinantys energijos šaltiniai suvaidins, ko gero, perinamojų laikotarpių. Ir todėl mes turime oro e, vėjo jėgainių srityje kovoti su Mm, Azijos valstybių gamintojus. Todėl galbūt reikėtų daugiau įkurti vėjo jėgainių parkų atviroje jūroje, pavyzdžiui, Šiaurės jūroje. Ačiū, pane Petersen, už Jūsų klausimą. Aš sutinku su Jumis, kad reikia daugiau atsinaujančių energijos šaltinių pajėgumų šitie nauja, nauja pajėgumai, naujas jėgainės turi būti mm, labiau priimtinamos gyventojams arba labai svarbu pasirinkti tinkamiausią vėjo jėgainių vietovę. iš tikrųjų būtina bendradarbiauti valstybėms narėms tarpusavyje, e, steigiant naujas e, vėjų jėgainių. E, teritorijas ir siekti, kad valstybės narės kartu tiektų tas atsinaujinančių šaltinių vėjų jėgainės vėjo įgainių parkus. Ir siekti, kad taip bendradarbiaujant galėtume e, labiau įgyvendinti Connecting Europe Facility programą. Žinoma, reikėtų ateityje pagalvoti apie aukcionus, kai aukcioną organizuojanti valstybė galėtų atlikti tam tikras e, operacijas kitoms valstybėms, kurios dėl tam tikrų aplikosinių sąlygų to negali padaryti. Šitas mechanizmas jau pradėjo veikti ir prieš dviejus metus mes panašų projektą įgyvendinome su e, Lietuva e, ir taip pat mes padėjome pasukti mūsų keliu ir Luksemburgui. O dabar reikėtų dar toliau žengti šią kryptimį. Papildomas klausimas, Pytesen. Dėkuoju. Dėkuoju už puikų atsakymą į mano klausimą. Iš tiesų, labai svarbu turėti finansavimo priemonės, kad galėtume pasiekti užsibrieštų tikslų, jeigu norime kovoti su klimato kaita ir jeigu norime naudoti daugiau vėjo jėgainių atviroje jūroje. Jūs kalbėjote apie Interconnecting Europe e, programą 50 procentų lėšų buvo numatyta pagal šią programą užtikrinant jungtis tarp atskirų regionų, pavyzdžiui, tarp Šiaurės jūro ir Baltijos jūro, jūros regiono tokia jungtis turėtų būti tiesiama ir kaip Jūs manote, finansuoti šitą programą, suteikti kreditus, kaip Jūs patikinsite, kaip turėtume labiau finansuoti programas, kad galėtume perėti prie žaliojo, žaliosios ekonomikos. Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir ateities projektai turi sulaukti tinkamo finansavimo ateityje. Iš dalies galima finansuoti iš, iš konkrečių fondų Tačiau bendras finansavimas gali būti numatytas ir iš privačių bankų, Europos investicijų banko, kuris e, palaipsniui arba iš dalies taps ir klimato projektų finansavimo banku. Svarbu pastebėti, kad e, e, tos alternatyvos energetikos projektai tampa pigesni ir kartais jie yra gyveninami be papildomų paramos fondų. Žinoma, yra atveria naujos galimybės, ypač bendradarbiaujant tarp įvairių valstybių narių. Ir nebūtinai kiekviena valstybė narė turi e, nukreipti investicijas į savo teritoriją, jeigu tai yra efektyviau daryti kitoje valstybėje. Dabar žaliųjų vardu. Ministro, iš tikrųjų klimato pokyčiai yra svarbiausias iššūkis, su kuriuo mes turime kovoti. 2050 metais turime pasiekti aplinkosauginio neutralumo Aš e, jūsų partija tiesiog siūlė iki 2025 metų, kai jūs buvote vyriausybėje, neprisijungė prie šitų 50 metų tikslų ir buvo siūloma skatinti skalūnų dujų energetiką jūsų šalyje. Taip pat yra siūloma milijardą skirti skalūnų dujų tolesniai plėtrai jūsų šalyje. Bet to jūs siūlėte, jūsų partija siūlė, kad taršios energetikos įmonės ir toliau būtų finansuojamos. Taigi, kaip jūs užtikrinsime, kad nebūtų investuojama į tą taršę infrastruktūrą? Ačiū už klausimą. Aš įžanginėje kalboje sakiau, kad aš buvau uh, Estijos ministrė atsakinga už energetiką. Tuo metu mes prieėmė ilgalaikį veiksmų planą energetikos srityje, kuriame buvo konstatuota, kad šiltnamių efektą sukeliančių dujų iš e, taršalai iki 30 metų turėtų būti sumažinti 700 procentų. o po to jau mes 50 metais numatėme 80 procentų tikslą. Žinoma, tai buvo prieš dviejus metus ir tai buvo dideli užmojai. O dabar šitas parlamentinis sprendimas išlieka galioti, tačiau dabar mūsų tarnybos atliko poveikio vertinimą ir mes puikiai žinome, kas turi būti nuveikta dar, kiek tai kainuos. kad galėtume iki 50 metų pasiekti klimato neutralumą. Šią savaitę Estijoje vyks diskusijos šiuo klausimu vyriausybės lygmeniu. Dar kartą noriu pasakyti, kad šimtų procentų laikausi tų ambicingų tikslų ir aš tikiuosi, kad Estijos vyriausybė taip pat prisijims šiuos įpareigojančius tikslus, tai kaip buvo padaryta numatant tikslus iki 30 metų ir visada Estija buvo prie tų valstybių grupių, grupės, kuri siekia ambicingų tikslų. Jūs neatsakėte e, e, į klausimą dėl subsidijų, dėl iškasinio kūro. Kalbant apie 30 metų tikslus, Buvo sakyta, kad Europos tikslai turėtų būti gyvenimi 50-55 procentais, tačiau to nepankama, kad pasiektume Paryžiaus sustarimo tikslų. Energetinis uh, efektyvumas nebus pasiektas, jeigu apskritai bus vadovaujamasi tik tai tikslais iki dabar. Taigi labai svarbu siekti, kad energetika taip pat dalyvautų atsinaujinančio energijos šaltinių įdėgymo srityje ir siektų didesnio energetinio efektyvumo. Taigi tai reiškia, kad energetikos efektyvumo tikslus ir atsinaujinančio energijos šaltinių tikslus reikėtų peržiūrėti iki 30 metų ir taip pat reikėtų užpildyti tą takoskirą tarp ES tikslų ir valstybių narių tikslų. Ačiū, ponė Simpson. Grįšiu prie pirmojo klausimo dėl skalūnų. Kaip? And, um, skalūnų naftos. Kon... Um, Skalūnų naftos kadangi šitos kainos nėra pagristos rinkos kainomis ir mes puikiai suprantame, kad e, kaina, gamybos kaina palaipsniui mažėja, bet tačiau tai yra labai svarbu mums šiaurės valstybėms, pavyzdžiui, Suomijai ir kitoms valstybėms, kurios priklauso nuo Rusijos dujų ir todėl mes turime imtis atsinaujinančių energijos šaltinių kadangi mes dabartinių jungčių užtikrinimo klausimą vertiname labai rimtai ir todėl mes siekiame vykdyti savo pažadus ir turime susitarti dėl kitų žingsnių, kai kalbėsime apie ambicingesnius tikslus mes kalbėjome apie 50 procentų, o po to kalbėsime ir apie galimus 55 procentus. Uh, uh, Toliau panas Buhait. ID į tris narys. Ačiū pirmininkė. Labas rytas, ponė Simpson. Aš čia per vidurį salės. Jeigu kai kalbėjome apie tvarų augimą, komisija pasiūlė tvaraus finansavimo iniciatyvą 18 metų kovo mėnesį šita iniciatyva buvo patvirtinta ir parlamente praėjus vieneriems metams. Labai svarbu pastebėti, kad šita iniciatyva, ją įgyveninus, gali tiesiog pažeisti rinkos ekonomikos principus. 180 milijardų yra numatyta klimato ekonomikai pakeisti. Tačiau Jeigu mes kalbame apie privačią ekonomiką, tai čia mes apskritai paminame kojomis laisvą iniciatyvą laisvoje rinkoje. Ačiū, panė Simpson. For, for a... Ačiū už Jūsų klausimą. Manau, kad siekiant klimato tikslų kiekvienas turi prisidėti. Taip pat ir privatus sektorius gali turėti naudos iš mm, to, kad atsisakoma iškastinio kūro ir tikrai gali turėti naudos iš mm, mokslo tyrimų, inovacijų ateityje. Nes jei Europa bus lyderė, tai daugiau inovacijų lems daugiau darbo vietų ir didesnį konkurencingumo lygį. Taip pat, e, jeigu sieksime klimato tikslų, turėsime užtikrinti, kad tai būtų daroma naudą pasveriant pagal įdedamas, e, įdedamus išteklius ir turėsime visuomet galvoti apie tai, kaip energetikos šaltinius apsaugoti, kad nebūtų apsirūpinimo energijos saugumui jokių grėsmių mūsų. Energetikos kainos turi būti tokios, kad žmonės galėtų įpirkti energetiką. Tikrai negalima leisti, kad kainos nepaprastai išauktų. Ir jeigu užsigarantuosim tokius bazinius dalykus, tas bazinės prielaidas, tai aš manau, kad bus galima pasiekti mūsų klimato tikslų. Question, Ačiū, papildomas klausimas, panas Buhait. Aš kiek kitaip suformulavau klausimą, patikslinsiu. privatus sektorius, žinoma, gali turėti naudo, naudos atsisakant iškasinio kūro. Tačiau šitas e, e, dokumentų rinkinys turėtų paremti tą pramonę, kurios laukia dideli pokyčiai. Būtent šitie pokyčiai vers didinti kainas ir ypatingai ženkliai. Pane Simpson. Well, um, well, this, uh... Na, šis klausimas Europos Sąjungai. Mūsų energetikos kainos turi išlikti konkurencingos. Kad to pasiektumėm, galime padaryti keletą dalykų. Pavyzdžiui, galime e, remti investicijas į tinklus, kad uh, nebūtų visos investicijos paliktos vartotojams. Galime siekti atviros ir konkurencingos rinkos, kur būtų daug energetikos tiekėjų. Uh, energetikos kainos turi būti tokias, kad energetikos vartotojai galėtų įpirkti jas. Jeigu mūsų rinkos yra nepakank, e, nėra pakankamai sujungtos, o jos tikrai nėra pakankamai sujungtos, vis dar yra trūkstamų grandžių ir jungčių, tai tikrai reikia pasirūpinti, kad būtų jos sujungtos ir kad atsinaujančio energijos šaltinio energetika būtų patiekta platesnėms rinkoms. Tai E, yra e, žalios energetikos paketo e, vienas iš pagrindinių tikslų, kad vartotojai būtų energetikos rinkos centre ir kad kainos išliktų įperkamos. Ačiū. Toliau panas Krasnodepski iš AKR. Madam Chair, uh, Madam Commissioner. Ačiū, pirmininkė, gerbiama kandidatė į komisijos narius. Nesiniai priimtame sprendime dėl valdų jotiekio Europos Teisingumo teismas pirmą kartą paminėjo energetikos solidarumo principą. Energetikos saugumo klausimas yra energetikos sutartyse, 134 straipsnis Europos sąjungos veikimo sutarties. E, tai yra ir aš norėčiau jūsų pasiteirauti, ką jūs galvotumėt apie tokio principo tolesnį taikymą. E, kai busima komisarės remtumėt minti, kad būtų privalomi e, tas E, išbandymai nepalankimis sąlygomis dėl infrastruktūros e, projektų įgyvenimo. Ar jūs parengsite aiškius kriterijus ir rodiklius, kurie leis įvertinti, energie, ar energetikos solidarumo principas yra taikomas? Ar Europos komisija pasiūlys kriterijus įvertinti? kuomet yra neigiamas poveikis energijos tiekimo saugumui e, pagal dujų direktyvą. Ačiū, ponia Simpson. Ačiū, ponia Krasnodemskė, už jūsų klausimą. Taip, labai svarbu yra mm, dujų srityje. Mes tikrai labai rimtai turime vertinti solidarumo aspektą. Mm kaip jūs labai teisingai pasakėte, dėl palaidojotikio buvo teisingumo teismo nutartie pasakyta, kad reikia laikytis solidarumo principo. Ir aš galvoju, kad jeigu kalbame apie ateities dujų e, rinkos visą struktūrą, tai tai būtų pagrindinis ramstis kuriuo galėtumėm pasiremti. Kalbėdami apie dujas, mes taip pat turime turėti omenyje, kad labai svarbu yra užtikrinti tiekimo šaltinių įvairovę. Ir Iš to požiūrio taško Lenkijai tikrai sekasi pakankamai gerai. Jūs turite suskistintų dujų terminalą ir Lietuva yra ir taip pat turim, turite ir dujotekį link Norvegijos. Ir aš manau, kad e, kitos valstybės dar tik tai siekia tokio, tokios situacijos, kaip kad jūs, pavyzdžiui, turite su trimis bent šaltiniais. You still have time if you wish. Um, Mr. Krasnodebski, you want to put the follow-up question? Pane Krasodepski, jūs dar norite papildomą klausimą užduoti? Gal kiek uh, bendresnio pobūdžio klausimą užduočiau, kadangi kalbame apie labai uh, svarbu perėjimą prie klimato atžvilgių neutralios ekonomikos. Kaip jūs galėtumėte užtikrinti, kad mm, tas perėjimas būtų nuoseklus prie tokios ekonomikos, galvojant apie technologinį neutralumą? Mm, kas yra sutartise taip pat yra garantuota, kad kiekviena valstybė narė turi teisę pasirinkti savo energetinį paketą. Pone Simpson. So, if I understood this follow-up. Jei teisingai supratau jūsų papildomą klausimą, jūs klausėte apie um, ateities perspektyvas e, dėl investicijų į dujų sektorių. Taip, teisingai Mm, energetikos rūšių paketo pasirinkimas yra kiekvienos valstybės reikalas. Pereinamoji laikotarpiu dujų kaip energijos šaltinio procentas tikrai labai svarbu, kad ne, nemažėtų ir nemažės jis greičiausiai, kadangi daug valstybių iš tikrųjų pasirinks dujas. Uh, Bet labai svarbu galvoti apie tai, kad investicijos į dujų tinklus būtų to, orientuotos į ateitį. Tai yra, viskas būtų pasverta, kas bus tinkama ateityje. Nes yra ir kitų dujų rūšių, ne vien tik tai gamtinės dujos, kurių e, poveikis aplinkai yra mažesnis. Ir mes turime daugiau investuoti į vandenilį, į biodujas. Ir tinklai turi būti kuriami taip, kad būtų orientuojamasi į ateitį, iš tikrųjų, kad būtų galvojama apie ateitį ir po 2020 metų. Bet kol mes esame pereinamajame laikotarpį, mm, dujos, dujų tinklai ir jungtis turi būti finansuojami. Is, uh... Toliau panas Mark Botenga, GUE frakcijos narys iš ITRE komiteto. Ačiū, laba diena. Aš konkrečiai norėčiau paklausti. Čia sėdžiu, nesislepiu. Jūsų misijos laiške, ponė van der Leyen, prašo, kad jūs išnaudotumėt visą įmanomą e, suskystintų gamtinių dujų potencialą. Apie tai e, jūs ką tik e, kalbėjote. Ir aš norėčiau labai konkrečiai sužinoti, kokiu priemonių numatote, e, ką jūs norite pasakyti, kai kalbate apie investicijas į dujų infrastruktūrą. E, Ar jūs galėtumėt labai aiškius finansinius skaičius įvardinti šią kryptimį? Antras dalykas, kalbant apie energijos apmokestinimo direktyvos peržiūrą, apie kurią jūs kalbėjote ir prie ko jūs prisidėsite, e, šioje direktyvoje yra kalbama apie minimalų kūro ir elektros apmokestinimą. Ar tai turėtų pasitarnauti emisijų sumažinimui? Į kokį kūrą jūs nusitaikėte ir kaip tai bus daroma? Ačiū, ponė Simpson. Iš tiesų, mano misijos laiške yra kalbama, kad reikia skatinti suskistintų gamtinių dujų naudojimą. Ir man atrodo, kad tai yra būdas užsitikrinti energetinį saugumą. Dujų tiekimas e, vyktų iš diversifikuotų šaltinių. E, E, ne tik iš ES, iš skirtingų šaltinių, vadinasi, investicijos bus daromos, kad e, e, tiekimo keliai būtų priderinti naujiems poreikiams. Dabar mes kaip tik galvojame apie Kroatiją ir žiūrime, kaip galėtume išplėsti energijos terminalo Lenkijoje naudojimą Baltijos jūros regione energijos apmokestimą. Numis jos laiškė apie tai yra kalbama, aš labai glaudžiai bendarbiausiu su komisijos nariu Džentilijoni tuo klausimu. Tiesa ta, kad e, energijos apmokestinimo direktyva jau yra 15 metų senumo. Ir e, ji nebėra tokia naudinga, kokia turėtų būti siekiant energijos ir klimato tikslų. O ypač aš esu įsitikinusi, kad sunkumai, e, kurie išlieka, mokesčių išimtys dar vis išlieka iškasamajam kūrui. Apsunkina konkurencija tarp iškasamojo kūro ir atsinaunančių energijos šaltinių, todėl tą problemą turėsime spręsti. Jeigu jūs manęs klausite apie tai, kokius pasiūlymus mokesčiams aš teiksiu, tai galiu pasakyti, kad viskas priklausys nuo mūsų energetikos ir klimato tikslų. Jie viską nulems. E, sieksime skatinti atsinaujinančio kūro konkurencingumą. Ačiū papildomas klausimas, panas Motenga. Uh, Taip, ačiū. Klausydamasis jūsų, jūsų pradėjau būkštauti, kad žmonės jauni kalbėdami už klimato apsaugą ir geltonosios lėmenės Europoje vis dar neišgirstami. E, mes e, prašome, kad atsinaujinant energijos šaltinį e, būtų invertuojamas, pavyzdžiui, vienas euras – tai to euro jau kitur nepanaudosime. Jeigu jį investuosime į atsinaujinančių energijos šaltinius, nebegalėsime jo investuoti į naftos E, naftą kaip energijos šaltinį. Mes turėtume labai aiškiai apibriežti investicijų kryptis. Ir kas mokės už atsinaujančius energijos šaltinius, kas mokės už taršę energiją. Nes kai kalbame apie mokesčius, tai aš bijau, kad vėl mokesčiai guls ant darbuotojų, paprastų pečių, ne ant stambiųjų įmonių. Ir mes galėtumėm garantuoti, kad tai nesukurs papildomos naštos paprastiems žmonėms. Ačiū, ponė Simpson. Ačiū, ponė Botenga galiu Jūs užtikrinti, kad jaunų žmonių balsą mes girdime. Ir e, jų veiksmų planas, kaip jų lūkesčius įgyvendinti, e, bus parengtas. Taip, reikia e, didelių investicijų į atsinaujinančius energijos šaltinius ir tų investicijų ieškosime skirtingais būdais. Vienas iš būdų bus ES fondai, jūs jau apie juos kalbėjote. SEF Uh, Europos horizontą, LIFE programą. Kita galimybė e, - pritraukti privačių lėšų ir jas e, suderinti su paskolomis. Bus sukurta tam tikra schema, kuri e, įeis į vicepirmininko Dombrovskio kompetencijos rytį. Ir aš esu tikra, kad kalbėdami apie investicijas ateityje, mes turime akcentuoti Europos investicijų banko vaidmenį, nes jis tampa klimato banku bendrai. Naujoje Europos daugiametėje finansų programoje beveik dvigubai daugiau išteklių bus skiriama energijai, moksliniams tyrimams E, negu ankstesnėme daugiamečiame plane. Ačiū. Dabar aš noriu tik atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes labai vėluojame. Stenkimės e, nevėluoti, kaip susitarėme nuo pradžių. Antrasis kalbėtų raundas. Pirmiausia, ponas Girk, ITRE komitetas EPP. Ačiū komisijos kandidatė. Mes e, visi pritarėme jūsų siekiams e, e, užtikrinti klimato neutralumą ES. Tačiau supraskime, kad sėkmingas tų tikslų įgyvendinimas priklausys nuo piliečių paramos. Mes turime užtikrinti deramą informacijos suteikimą mūsų piliečiams, kad jie žinotų, kad egzistuoja garantijos ir saugumas, kad jie nesijaustų esantis pavojo. Todėl aš norėčiau uh, paklausti, ar turite e, kiekybinę analizę apie 2050 metų siekių e, realumą? Ar Europos komisija atliks kruopščią liečiai, lietai besikeičiančių regionų ir pirmaujančių regionų analizę? Kaip jūs užtikrinsite, kad vartotojų energijų kainų mažinimas nepakenks bendrai valstybių narių energetiniai sistemai? Thank you, Ačiū ponė Simpson, ačiū ponė Girku už e, klausimą. Iš tiesų, tas klausimas labai rūpi daugeliui parlamentarų ir, aišku, valstybių narių. Pereinamojo proceso savikaina turi būti pagrįsta. Ir nepamirškime, kad ne visų valstybių narių startinė pozicija yra vienoda. Yra valstybių narių, kurios iki šiol yra visiškai priklausomos nuo iškasamojo kūro. Yra valstybių narių, kuriuose uh, raidos etapas visai kitas. Jūs manęs klausėte, koks bus konkretus planas 2050 e, metų tikslams įgyvendinti. Aš galiu pasakyti, kad labai atidžiai bendradarbi... glaudžiai bendradarbiausiu su Fransu Timmermansu, vykdomuoju vicepirmininku. Uh, Jis e, bus tas komisijos narys, kuris. E, tas komisijos narys, kuris sukurs klimato įstatymą, klimato teisę. Kad jis tai galėtų padaryti, pirmiausia, reikia kruopšiai įvertinti poveikį. Mes turėsime parengti platų planą, kaip galėtume 2050 metų tikslus įgyvendinti. Tas planas turi būti parengtas iki 2021 metų. Aš atsakinga už energiją, todėl turėsiu užtikrinti, kad greta toli siekiančių klimato tikslų būtų užtikrinta vartotojų apsauga, įmonių apsauga turi būti garantuotas įperkamos ir konkurencingos energijos tiekimas. Tuo tikslu reikės investuoti į energijos tinklus. Bet tuo pat metu mes turėsime pasinaudoti jau egzistuojančią sistemą, mechanizmu. Todėl neturėjau galimybės pakalbėti apie vidaus rinką, ir jos nešamą naudą, bet aš tikiuosi, kad dar turėsiu galimybę apie tai pakalbėti šiek tiek vėliau. Ponas Gjurk, turite papildomą klausimą? Uh, you've... Ačiū. Jūs paminėjote technologinį neutralumo principą atsakymus ir čia, ir raštu. Uh, Ir aš e, su jumis sutinku. Šiame kontekste aš norėčiau pabrėžti, kad Europos centrinėme regione brandolinės energijos e, naudojimas yra būtinas, kad atsikratytume anglės dvideginio taršalų ir e, nesukirtume kainų pavojaus vartotojams. Ar jūs sutinkate su Tatenos išvadomis, kad be papildomų brandolinių įrenginių E, energetiniai pokyčiai e, sunkėja ir tampa žymiai brangesni. Ar jūs e, numatote vietą brandolinį energijai tvarios energijos ir investicijų plane? Ačiū. Brandolinė energija įeis į energijos mišinį, bendrąjį paketą, kurį apsibrieš kiekviena valstybė narė. Jau dabar yra valstybių, kurios atsisako brandolinės energijos ir yra valstybių, kurios stato naujas elektrinės, kad galėtų atsisakyti anglimi e, kūrenamų elektrinių. Viena iš jų yra Suomija, kurioje ką tik atidaryta nauja elektrinė brandolinė. Taigi tą sprendimą turi priimti kiekviena valstybė narė atskirai pat kiekviena valstybė nusprendžia, kokį energetinį derinį ji naudos, kokie bus energijos šaltiniai. ES lygmenių reikia pasirūpinti, kad brandolinės elektrinės būtų saugios, kad jų e, valdymas nekeltų grėsmės aplinkai. Ir turime galvoti ne tik apie pačią ES, bet ir apie artimiausią kaiminystę. Ačiū. Toliau ponas Fugelsang iš socialdemokratų frakcijos iš įtrio komiteto. Ačiū, aš čia pirmoje eilė. E, paskirtoji komisijos narė, ačiū už jūsų įdomų pasisakymą, bet aš turėčiau labai konkretų klausimą dėl atsinaujinančio energijos šaltinių tikslų. Atsakymuose raštu jūs bandote įvertinti, reikės e, peržiūrėti energetikos ryties teisės aktus, kad būtų pasiektas 55 procentų emisijų e, mažinimo tikslas iki 2050 metų. Ar jūs sutinkate su įvairiais ekspertais ir nevyriausybinėmis organizacijos, kuriamis, kurios sako, kad reikia žymiai e, griežtesnio tikslo negu dabartiniai 32 procentai atsinaujinantiems energijom šaltiniams 2030 metams. Ar jūs nesudnenote, kad reikia žymiai daugiau atsinaujinančio energijos šaltinių, iki 45 procentų net numatytas tikslas. Ar jūs su tuo sutinkate? Pone Simpson. Ačiū, ponė Fuglsang, už klausimą dėl atsinaujinančio energijos šaltinių. Tie tikslai, kurie yra iškelti 2030 metams, ką tik išplaukia iš dėrybų. Praėjo trys mėnesiai atsiprašau, numatyta, kad praeis dar trys mėnesiai ir valstybės narės turės parem, parengti nacionalinius energetikos ir klimato e, planus. Ten turės būti numatyti konkretūs tikslus veiksmai, kaip e, išsikeltieji tikslai bus pasiekti. Nepaisant to, žinau, kad labai daug valstybių narių vis dar tik stengiasi įgyvendinti numatytus tikslus. Daug valstybių narių, kurios jau prisižadėjo, kad e, jos tikslus net sugriežtins. Antradienį įvyko energetikos taryba ir kelių valstybių narių ministrai paskelbė, kad nacionalinių lygmenių jau yra priimti sprendimai. Dar didesnį procentą pasiekti negu susitarta. Pagal švarios energijos paketą. Taip pat mes turėtumėm leisti toms valstybėms narėms, kurios kurių a, klimato sąlygos ar, ar gamtinės sąlygos nėra tinkamos, gali, reikia numatyti, kad jos galėtų bendradarbiauti su kitomis valstybėmis narėmis, kad tikslų pasiektų. Ir toks bendradarbiavimo mechanizmas bus sukurtas. Ačiū. Papildomas klausimas, ponas Fugilsang. Labai ačiū. Aš labai džiaugiuosi, kad valstybės narės atnaujina tikslus ir kai kurios iš jų netgi e, procentą padidino. Aš nežinau, ar jūs, gal aš nesupratau, ar jūs pati sutinkate, kad reikia e, 32 procentų tikslą 2030 metams padidinti. Ar jūs sutinkate ar ne? Ar jūs sutiktumėte, iš naujo pradėti peržiūrėti energijos direktyvą ir e, iki 2030 metų išsikeltus tikslus pagriežtinti. Pone Simpson, aš esu iš Estijos. Mūsų tikslas iki 2020 metų pasiekti 32 procentų atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, o čia mesgi kalbame apie 2030 metus. Taigi, man atrodo, kad tokių aukštesnių skaičių yra įmanoma pasiekti, tačiau tuo pat metu mes privalome daugiau veikti kad atsinaunančią energiją galėtumėm panaudoti. Tad mes turime daugiau investuoti į mokslinius tyrimus, inovacijas, kad galėtumėm rasti tokios atsinaunančios energijos kaupimo galimybių. Taip pat turime pirmiausia pradėti dirbti regioninių lygmenių, kad sukurtume vidaus rinką atsinaunančiai energijai, kad ji pasiektų platesnę rinką Ir visi tie veiksmai yra svarbus. Ir dar sugrįšiu prie bendradarbiavimo mechanizmo. Turime skatinti bendradarbiavimo mechanizmo naudojimą, kad valstybės narės galėtų investuoti į E, žemyninės ar jūrinės, e, jūrinius įrenginius, kad galėtų panaudoti daugiau su, ir sukurti daugiau atsinaujančios energijos. Pone Gamon iš, atsinau, iš Rinių frakcijos. Ačiū už labai aiškius įsipareigojimus, kuriuos išsakėte ne tik tai atsakydama į klausimus raštu, bet ir šiandien kalbėdama apie ES klimato kaitos tikslus. Mes Žinome, kad reikia dėti pastangų įgyveninant šiuos tikslus, tačiau reikia pasiekti tų tikslų ir laiku. Mes taip pat prisidėsime prie šitų pastangų, ypač įgyvendinant atsinaunančios energijos projektus visoje Europoje, kadangi vandenilio vėjo e, energetika taip pat pareikalaus kitų teisėkuros e, teisės aktų veiksmų kaip išlaisvinti tas visas ES galimybės, potencialą, ieškoti kitų alternatyvų energetikos šaltinių, panaudojant vandenilį, taip pat vėjo energiją ir kaip jūs užtikrinsite, kad ta reguliavimo terpė būtų tinkama ir ateičiai, kad leistų ir stimuliuoti, ir taip pat būtų tvari. Pone Simpson. Ačiū už klausimą. Reikia daugiau pajėgumų siekiant alternatyvių energetikos šaltinių tikslų įgyvendinimo, tačiau yra tam tikrų apribojimų susijusių su aplinka. Kyla problemų dėl to, kad ne visiems projektams pritarė visuomenė. Tačiau kita vertus yra dalykų, kuriuos mes galime įveikti, ypač gernant planavimo procedūras, Atsinaujančios energetikos direktyvoje yra numatyta paspartinti procedūras. Jos yra per ilgos. Visą tai susijęs su poveikiu aplinkai, poveikio aplinkai vertinimu. Tačiau kartais susidame su problemomis dėl parenkamos vietovės ir su kitais komisarais, kūruojančiais, e, pavyzdžiui, žemės naudojimo, žemės išteklius, kolegomis, kurie e, kalba, kurie atsakingi už biomasės projektus ir taip toliau. Taigi būtinas bendradarbiauti su tais, komisarais ir pavyzdžiui su komisaru atsakingu už žvejybą. Taigi akivaizdu, kad reikia daug ką nuveikti šioje srityje ir parengti gairias, kaip atsinaujinantys energijos šaltiniai susijęjami su vandenilio naudojimu. turėtų e, būti naudojami. Tokia direktyva priimta praėjusiais metais. Aš matau, kad jūs puikiai suprantate, kad jums teks didžiulė atsakomybė derinti įvairius e, veiksmus, tačiau kaip padėsite valstybėms narėms e, parengti šiuos projektus ir užbaigti laiku, kad visa ES laiku pasiektų klimato kaitos uždavinių kadangi kartais šių projektų įgyvenimas vėluoja ir atsiranda papildomos sąnaudos. Ir nors norime, kad atsinaujinantis energijos šaltiniai būtų nebrangus, vis dėlto jie, jų kaina išaugo. Taigi, kaip pasiekti tuos tikslus? Iš tikrųjų, labai svarbi pastaba apie tai, kad kartais tikslų nepasiekiama arba vėluojama juos pasiekti. Ypač kalb, kai kalbame apie atsinaujinančių energetikos šaltinių plėtojimo tikslus iki 20 metų. Atrodo, kad tų tikslų pasiekti nepavyks iki galo, kadangi kai kurios iniciatyvas jų įgyvenimas vėluoja kartais ir dėl to, kad tam tikros priemonės buvo per daug optimistiškai įvertintos. Dabar mes turėtume pagalvoti apie kiekvieną atskirą valstybę, įvertindami e, pastangas už praėjusius metus ir padėti reikėtų joms įgyvendinti laiku projektus. Ir žinoma, mes informuosime ir parlamentą apie Europos energetikos sąjungos e, e, situaciją kiekvienais metais ir stengsimės, kad tų iniciatyvų įgyvenimas nebūtų vilkinamas. Dabar kalbės EVP vardu Peter Lyze norėčiau pakalbėti apie klimato neutralumą. E, e, e, New York'e ES negalėjo prisimti be išlygų klimato neutralumo tikslų. Jūs galbūt galėtumėte pasakyti, kokia buvo jūsų asmeninė pozicija prieš aukščiausių lygos susitikimą birželio mėnesį. Ir be to jūs uh, Sakėte, kad jūsų vyriausybė atliko vertinimą dėl to, kas dar turi būti nuveikta. Ar tai reiškia, kad jūs dabartinės komisarės kan, kan, komisaro Kanjetė e, e, gebėjimams nepritarėte ar nepakankamai palankiai juos vertinate? Ir dėl to norėčiau pratesti būsį klausimą dėl Rusijos intervencijų prieš e, dujotų kitiesimą. nuo praėjusių parlamento rinkimų kovo mėnesį. Estijoje aš buvau parlamentarė ir nebebuvau jau atsakinga vyriausybė už energetiką. Aš jau anksčiau kalbėjau, kad ambi, labai ambicingų tikslų užsibrėžusi Estija klimato kaitos mažinimo srityje. Prieš dviejus metus mes prieimė ilgalaigį klimato kaitos poveikio mažinimo planą ir išanalizavimo visas galimybės, ką turėtume nuveikti, kiek tai kainuos. Ir mes, e, tas planas buvo tikrai labai plačių užmojų. Tuo metu, 2017 metais ir tą planą patvirtino parlamentas. Pagal mūsų teisės aktus parlamentas turi priimtą sprendimą, jeigu toks planas turėtų būti keičiamas. Ir todėl buvo priimta deklaracija, pagal kurią buvo numatyta, kad 80 procentų tas planas turėtų būti įgyveninimas. Ir po to buvo sušaukta e, klimato taryba, į kurią įeina pagrindiniai ministrai. Ir šita taryba e, turi priimti sprendimą šią savaitę dėl to veiksmų plano patikslinimo, dėl jo įgyvendinimo. Ir gruodžio mėnesį vadovų taryba priims galutinį sprendimą ir aš tikiuosi, kad bus priimtas sprendimas vienbalsiai ir e, tai bus naudinga visoms valstybėms narėms ir Europa galės vėl imtis lyderio vaidmens šiuo aspektu. Klausimo papildymas. Dėkuoju už atsakymą. Tačiau jūs neatsakėte į klausimą dėl jūsų asmeninės pozicijos. Jūs tuo metu nebuvot ministrė, buvot parlamento narė ir komisija pateikė pasiūlymą Ir e, šitas parlamentas ir taryba gegužės mėnesį turėjome įsipareigoti, o birželio mėnesį Estija, Estija tiesiog turėjo apsispręsti, ar jūs kaip parlamento narė pritarėte tam siūlymui, ar jūs turėtumėte pasakyti, kad ne, mes negalėjome primti tokį įsipareigojimą. Šitas klausimas nebuvo pateiktas plenarnėje sesijoje Esijos parlamente. Jisai buvo sprendžiamas Europos reikalų komitete ir Estijos pozicija nebuvo tokia, kad prieštaraut, būtų prieštaraujama, bet buvo sakoma, kad reikalinga papildomų procedūrų, kad reikia atlikti poveikio vertinimą, kad būtume pasirengę įgyvendinti klimato neutralumo tikslų iki 50 metų. Aš manau, kad dabar mes esame geresnėje situacijoje, mes žinome, ką turime nuveikti. Ir geriausia yra tai, kad mūsų skalūnų naftos gavyba Estijoje iš esmės keičiama. Jeigu klausite mano asmeninės nuomonės ir įsipareigojimų, tai žinoma, aš pritariu klimato neutralumo politikai Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu, jeigu mes norime pasiekti pusantro laipsnio klimato atšilimo tikslo. Mažinimo tikslo. Ir baigiant, turėčiau pasakyti, kad dirbdama Estijos parlamente Kas okay. buvo balsavimo šiuo klausimu? Ačiū toliau, ponia Kutahar, socialdemokratų frakcijos vardu. Pane Simpson, Pastarojai išpoliai prieš Saudo Arabijos nafto gavybos grėžinius parodė, kai iš tikrųjų koks yra svarbus stabilumas rinkose ir koks yra trapus tiekimo saugumas. Daug kas yra padaryta, kad energijos šaltinių būtų įvairovė užtriktinė iš trečių šalių, taip pat ir per suskistintas dujas. Visgi išlieka didelė priklausomybė nuo stambių gamintojų, pažiūrėjau, Rusijos. O krizė, pavyzdžiui, kai nafta išauga, e, jie gali lepti tokį paradoksą, kad mes labiau priklausysime, pavyzdžiui, nuo Rusijos, nuo vieno šaltinio siekiama diversifikavimo, bet e, visgi man atrodo, kad tas nepriklausomumas nepadės, nepadeda išspręsti problemų. Reikia kalbėti ir apie kitus energetikos sąjungos aspektus, pavyzdžiui, mūsų bendrą tikslą siekti CO2 neutralios ekonomikos. Taigi, per savo kadenciją kokių konkrečių priemonių pasiūlysite imtis, kad iš tikrųjų tiekimo saugumas būtų užtikrintas su kitais tikslais, pavyzdžiui, energetikos sistemos dekarbonizavimu. Uh... Pane Simpson. Ačiū. Taip, Europa yra labai priklausoma nuo energetikos importo. Mes importuojame dujas ir naftą. Ir tokia situacija išliks ir pereinamojo laikotarpiu. Tačiau tuo pat metu turime turėti omenyje, kad vienas iš mūsų principų yra, kad mūsų energija atkeliautų iš kad mūsų energijos tiekimo e, saugumas būtų garantuotas. Ir tuo tikslu mes turime diversifikuoti energetikos uh, Mm, šaltinius ir maršrutus. Buvo ir ankstesnių klausimų dėl investicijų dujų infrastruktūrą ir mm, jeigu mes tai padarysime, galbūt rūks investicijų į atsinaujančius energijos šaltinius. Tai aš galvoju, kad uh, Mm, investicijos į dujų infrastruktūrą, į tiek į jungtis, tiek į e, dujų terminalus užtikrins mūsų energijos tiekimo saugumą mm. e, tokia situacija, kur mm, maršrutai labiau e, koncentruojami Baltijos jūroje ir kur pagrindinis tiekėjas užsima didesnę dalį bendru tikrai netitinka mūsų energetikos politikos bendrųjų tikslų. Um, um be užtikrinimo, kad mes nepriklausytumėm vien tik tai nuo kelių konkrečių šaltinių. Aš konkrečiai klausiau jūsų dėl priemonių, kokiu imsitės, kad užtikrintumėt, pavyzdžiui, mūsų energetijos sistemos dekarbonizavimą. Taigi aš norėčiau dar kartą jūsų to pasteirauti ir sėti tai su energijos tiekimo saugumo, nes iš tikrųjų yra ir daugiau grėsmių šio laikinių, ne vien tik tai priklausomybė nuo kelių šaltinių. Mes galime kalbėti, pavyzdžiui, ir apie kibernetinį saugumą mūsų tinklų. Iš tikrųjų tai yra labai svarbu, galvojant apie mūsų E, tinklų atsparumą, taip pat ir galvojant apie klimato pokyčius ir jų poveikį. Taigi, kaip tai atsispindės jūsų darbo atverkiai ir kai po 20 metų europiečiai pažvelgs atgal ir įvertins jūsų penkerių metų kadenciją, koks bus jūsų palikimas energijos tiekimo saugumo srityje. Pane Simpson. Ačiū. turime turėti omenyje, kad skirtingi energijos šaltiniai nėra taip patys dėl savęs. Reik, ir reikia kalbėti apie mokslo tyrimus ir inovacijas. Ir kalbant apie dujas, reikia paminėti ne vien tik tai gamtinės dujas. Pavyzdžiui, vandenilis, jis ir kon gali konkuruoti su kitais energijos šaltiniais. Ir jeigu kalbėtumėm apie vandenilį, pavyzdžiui, 95 procentai yra dabar iš gamtinių dujų ir tik tai 5 procentai yra atsinaujinančių energijos šaltinių. Taigi reikia mokslo tyrimų vandenilio srityje. Uh, Tai bus vienas iš mokslo tyrimų prioritetų. Taip pat reikia mokslo tyrimų ir inovacijų um, saugojimo srityje energijos kaupimo saugojimo srityje, nes kuo daugiau bus energijos iš atsinaujančių šaltinių, tuo daugiau reikės galimybių saugoti ir transportuoti tokią energiją. Ačiū. Labai prašau pagrindinę dalį savo klausimų sudėti į pirmąją klausimo dalį, nes paskui jeigu jūs e, savo papildomam klausimui užduodate labai daug klausimų, tai kom, e, kandidatė į komisarus labai sunku yra atsakyti po to per vieną minutę jūsų papildomą klausimą. Toliau ponas Ropi. Ačiū gerbiama pirmininkė, aš čia na esu, gerbiama paskirtoji komisarė šalia ES sienos baigiama statyti Rusijos pinigais finansuojama Baltarusijos atominė elektrinė. Jis statoma pažeidžiant ESPO konvenciją. Maža to, Baltarusija praktiškai numojusi rankas ES stres testų rezultatus, kurie išryškino ženklius brandolinės saugos trūkumus, būtinus ištaisyti iki elektrinės paleidimo. Mano manimu, kad kol kas komisija pasyviai reaguoja į tai, kad Baltarusija ketina paleisti elektrinę neištaisiusi ženklių trūkumų. Noriu paklausti, kokių konkrečių veiksmų jūs, kaip naujoji komisarė, ketinate imtis, kad šalia ES pasienio neatsitiktų į Černobilį panašių katastrofų, kai saugumo bandymai buvo atlikinėjami jau paleidus branduolinio reaktorių. Tai ir buvo pagrindinė priežastis. Ačiū. Thank you, Madam Simpson. Thank you, Mr. Rope, for your, um... Ačiū, ponė Rope, už klausimą. Aš žinau, kad Ostrovets, e, Astravos brandolinės elektrinės e, statyba yra labai svarbus politinis klausimas visiems lietuviams. E, elektrinė statoma labai arti jūsų sostinės. Tad ką mes galime padaryti su naujais brandoliniais objektais, kurie yra statomi trečiosiuose šalise? Mes galime suteikti pagalbos, paramos kad e, statyba ir eksploatavimas vyktų saugiausiais įmanomais standartais vadovaujantis. Taip pat mes galime suteikti finansinę paramą e, trečiųjų šalių subjektams, objektams, atsiprašau, kad e, visų procedūrų būtų laikomasi. Ir žinoma, mes galime reikalauti, kad visi streso testai ir jų rezultatai e, būtų rimtai vertinami. Astravos brandolinė elektrinė veiks, bet mes e, teiksime gairias, kaip e, įgyvendinti visus saugumo reikalavimus. laikantis aukščiausių brandolinės saugos standartų. Tuo pat metu ES teiks paramos Lietuvai, kad ji pasirenktų galimai kriziai. Uh, Papildomas klausimas, ponas Ropė. Taip, ačiū <clears throat> už klausimą. Norėjau konkrečiau, bet e, kaip atsakėte, ačiū. Nepaslaptis, kad Baltarusijos atominė statoma prie ES sienos ir skirta būtent ES rinkoje. Lietuva, esanti arčiausiai, jau pareiškė, kad neįsileis elektros netitinkančios brandolinės saugos ir aplinkosaugos standartų, kokie šiandieną ir yra. Ar Europa bus solidari su Lietuva? ar kaimininės šalis, tame tarpe ir jūsų gimtoji Estija, nesusigundys elektros importu iš nesaugios atominės elektrinės. Kokių žingsnių imsitės, kad įgyvendinant būsimas Europos komisijos pozicijos elektros importas kuris netitinka europinių gamybos normų, nepatektų į ES rinką. Ačiū. Simpson. Thank you, Ms. Robė. Ačiū, ponė Ropė. Kaip jūs puikiai žinote, Estija, Latvija ir Lietuva kartu laikosi energetikos politikoje ir mes labai gerai bendradarbiaujame su jūsų energetikos ministru taip pat. Kaip tik dabar mes visi trys Brel, tai yra Baltarusijos, Rusijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos e, energetinę zoną aptarinėjame ir mes norime sinchronizuoti e, to regiono sistemą su visa Centrinė Europa. Tikimės, kad iki 2025 metų tas sinchronizavimo procesas bus baigtas. E, matome pozityvę perspektyvą. Tuo pat metu importavimo per sienas, priekybos per sienas programa, elektros programa yra siejama ne tik su brandolinėmis elektrinėmis, bet ir su tokiomis elektrinėmis, kurios gamina, kurios naudoja anglį, bet nemoka CO2 mokesčių. Todėl konkurencinėje kovoje jos turi pranašumų lyginant su e, e, Europos e, elektrinėmis. Taigi tą klausimą mes turėsime labai didžiai nagrinėti ir žiūrėsime, kaip konkurencinės jėgos įtakoja mūsų rinkas. Ačiū toliau ponas Borkija, ITRE, ID frakcija. Žinoma, ES turi siekti tokios ekonomikos, kurios bazė būtų atsinaujinantis energijos šaltiniai, kaip nustatyta žaliajame energetikos pakete. Tačiau, kaip jūs, gerbiama kandidatė, pripažinote, E, gamtinės dujos išlieka labai svarbios Europos piliečių kasdienėme gyvenime, tačiau iki šiol nėra iškių reglamentų, e, rodančių, kaip Europos e, dujų rinka bus integruota. Valstybės narės, tokios kaip Italija, vis dar gyvena iš importuojamos energijos, ne tik iš ES valstybių narių, bet ir iš trečiųjų šalių. Labai didelė energijos kaina. Uh, uh, verčia mus mažiau konkurencingais, e, lyginant su kitomis valstybėmis narėmis, kurios nacionaliniu lygmeniu turi mokėti žemesnės kainas už energiją. Kaip jūs užtikrinsite, kad nacionalinės dujų politikos valstybėse narėse nepažeistų konkurencijos taisyklių? Pone Simpson. Ačiū už klausimą. yra pasiekti susitarimai Europos lygmenių apie tai, kaip mes atversime rinkas priekybai per sienas. Ir šiuo atveju švarus energetikos paketas atvers galimybių e, atsikratyti rinkos apribojimų, rinkos kliūčių energetikos rinkoje. Žinau, kad yra tikimasi, kad kai kurie iš e, elektros rinkos elementų atsispindėtų ir dujų rinkoje. Tai ypač pasakytina apie e, vartotojų įgalinimą dujų rinkoje, kaip ir elektros e, vartotojų rinkoje, nes elektros vartotojai turi daugiau teisų negu dujų vartotojai. Papildomas klausimas. Perėjimas prie dekarbonizuotos ekonomikos atneš socialinių ir ekonominių padarinių ne tik e, kai kuriuose regionuose, bet e, ir visoms valstybėms narėms, praktiškai visoms valstybėms narėms. Ar Europos komisija uh, numato kokias paramos sistemas valstybėms, kurios e, nukentės nuo pereinamųjų priemonių, ar galvojate apie konkrečius regionus. Minėjote, kad dujų infrastruktūra turi būti išlaikyta ir aš su jumis sutinku. Kaip jūs vertinate Europos investicijų banko sprendimą e, pradėti finansavimą 2020 metų pabaigoje, kai jau bus parengti konkretūs dujų rinkos projektai. Ar jūs sutinkate, kad vidaus dujų rinka turės būti tvari, net ir negaunant Europos investicijų banko finansinės paramos, ponė Simpson? Bus keletas infrastruktūros projektų sukurta ir jie bus finansuojami iš SEF fondo. Kai kuriems iš jų reikės e, ir Europos investicijų banko papildomo finansavimo. Todėl aš tikiuosi, kad EIB skolinimo politika atitiks ES energetikos politikos reikalavimus. Jūs klausėte, ką mes galėtumėm daryti, kad sumažintume pereinamųjų priemonių socialinį poveikį. Ar mes remsime valstybės. Jeigu kalbam apie dujas, tai pusė e, šildymo sistemų yra e, naudoja dujas. Ir mes turim kalbėti apie energijos efektyvumą. Tai yra labai svarbi priemonė, kuri leistų sumažinti kaštus e, būtiniams vartotojams. Vienas iš pagrindinių investicinių tikslų - pastatų atnaujinimas ir tą darysime ne tik kai kuriuose valstybėse narise, bet visoje Europos Sąjungoje. Tai ypač pasakytina apie daugiabučius gyvenamuosius namus. Čia e, mes išvelgėme didelį energijos taupimo potencialą ir pinigų taupimo potencialą. Ačiū, turiu ponę Stegrud iš EKR frakcijos. Pone pirmininkė, gerbiama komisijos narė, ponė Simpson. Aš atsiprašau, esu peršalusi, bet gal mane girdite. Esu parlamente nauja, bet anksčiau dirbau energetikos pramonėje, e, privačiame sektorėje daug metų. E, mano darbo sritis buvo energetikos investicijos, įvairiausios analizės visos Europos mastų. Ir kai aš perskaičiau jūsų pasisakymus, e, jūs išsikelėte tikslą cituoju, užtikrinti, kad europiečiai galėtų gauti įperkamą, saugę ir švarę energiją. Aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad tie tikslai vienas kitam prieštarauja. Aš esu labai griežta, jūs galite nusistatyti prioritetus, jau daug klausimų atsakėte tą temą. Todėl aš norėčiau pateikti kitokį klausimą. Jūs esate moteris energetikos pramonė ir atsakymuose raštu jūs sakote, kad moterų dalis energetikos sektorijoje sudaro tik 22 procentus pasaulinėje e, dujų ir naftos pramonėje, o atsinaujinančių energijos šaltinių srityje dirba 32 procentai moterų. Ką Jūs galėtumėte apie tai pasakyti? Dėl kokios priežasties taip yra ir ar tai kelia problemų? Ačiū. Tik trumpas komentaras. Jūs darote prielaidą, kad įperkama saugi ir švari energija yra neįmanomas tikslas. Aš manau, kad tai yra įmanomas tikslas, nes atsinaujinančių šaltinių energija yra vietinė. Aš žinau, kad ten, kur aš gyvenu, pavyzdžiui, E, tam tikrais metų laikais galima labai pigę, pigios energijos pasigaminti iš e, šiaurietiškų elektrinių. Ir tai yra įmanoma. Moterų vaidmuo energetikos sektoriuje. Aš manau, kad kiekviename sektoriuje mes turėtume e, šalinti nereikalingą naštą, jeigu tokios egzistuoja. Ir šis sektorius yra labai geras pavyzdys. Tradicinėme energetikos sektoriuje uh, yra žymiai mažiau moterų negu vyrų, o švariosios energijos sektorioje, kur yra daugiau technologijų, daugiau mokslinių tyrimų atliekama, daugiau inovacijų ieškoma, dirba daugiau moterų. Tai yra papildomas pranašumas, skatinantis mus e, pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių. Papildomas klausimas. Ačiū. Jeigu visi galėtų naudotis hidro energiją, vandens energiją, tai būtų labai gerai, dėja taip nėra. Aš manau, kad jūs tarp savo prioritetų tą irgi vardinote. Kodėl jūsų nuomonė, uh, pro, kodėl jūsų nuomonė tai, kad yra mažai moterų, yra problema? Dabar yra 22 procentai, tai kiek turėtų būti moterų? Koks skaičius būtų geras? Yeah, yes. Um, I don't. Uh... Tokių tikslų aš neišsikelinėjau. Jeigu apie ateities skaičius kalbame, tai man atrodo visiems svarbu kalbėti apie naujų darbo vietų kūrimą bendrai. Kadangi mūsų tikslai e, siekiant klimato neutralumo turi leisti sukurti naujų darbo vietų. Kokio tipo bus naujieji, e, naujosios darbo vietos? Na, nu, kokios bus ateities perspektyvos? E, pramonėje, mokslinėse tyrimuose ir inovacijų kūrimo sektoriuje. Atsiveriančios galimybės e, tinka ir vyrams, ir moteriams. Naujos darbo vietos bus kuriamos, jeigu Europa ir toliau išliks lyderė, siekiant klimato neutralumo. Ir mes e, apie tai turim galvoti. Thank you. Now, uh, Mr. Kelly. Ponas Kelly, EPP frakcijos vardu. Labas rytas, ponė Simpson. Iš tikrųjų, aš tikiuosi, kad jūs visiškai patogiai jaučiate šitoje kėdėje. Iš tikrųjų, parlamentas suvaidino svarbų vaidmenį, nustatant tikslus atsinaujinti energijai. Jūs taip pat minėjote, kad Estija siūlo iki 30 metų 42 procentus Vienas iš svarbiausias atsinaujančios energetikos direktyvos bruožas e, - sukurti galimybę pačioms e, bendruomenėms susakyti energetikos e, rinkinį ir ko, kokios iniciatyvės jūs imsitėt, kad įsidėktų nauji verslo modeliai energetikos srityje vietos lygmenių ir kaip jūs paskatinsit piliečius ir bendruomenės tiesiog patiems uh, nuspręsti, kiek energijos suvartojama ir kaip tai atsilieps energetikos perinamojo laikotarpiu. Ačiū. Iš tiesų, pagal planą buvo prognozuojama, kad reikėtų labiau įtraukti piliečius, kad jie patys imtųsi iniciatyvos e, gaminti atsinaujinančią energiją. Ir dėl tos priežasties saulės e, energijos, energijos kaina sumažėjo. E, dabar penkis kartus šita kaina yra sumažėjusi. Žvelgiant iš Estijos perspektyvos, galėčiau pasakyti, kad prieimus įstatymą, kuris įgalino mažas įmonės mm, įsilieti į rinką. Iš tikrųjų tiesiog e, išaugo saulės baterijų gamintojų ir naudotojų skaičius. Sistemų operatorių ir paskirstamųjų tinklų atstovai buvo sunerime pradžioje, o dabar matome, kad rinka atvira ir mm, kaupiami duomenys duomenų centruose. Ir tai yra labai naudinga ir gamintojams, ir vartotojams. Ir tas metodas pasiteisino, kadangi mm, ta platforma, ta informacinė platforma gali padėti parduoti savo e, pagamintą elektros energiją ir siekti atsinaujinančios energetikos tikslų. Dėkoju, ponė Simpson, už jūsų įdomų atsakymą. Dabar aš norėčiau pateikti praktinį klausimą kuris gali būti labai svarbus visai ES, kaip užma, sumažinti administracinę naštą, teikiant teisės aktus, kad e, neuždėtume papildomų sudėtingų sąlygų pramonės atstovams, kad tos investicijos nukreiptos į ją suklestėtų. Švarios energetikos įstatymų rinkinys numato priemonės, kurias reikia įgyvendinti. Ten yra numatoma galimybė mažo, mažiems gamintojams teikti pagamintą energiją į rinką. Taip pat yra ir kitų aspektų šiame teisės akte. Ten kalbama apie energetikos e, veiksmingumą. Kalbama apie tai, kad e, naujai statomi pastatai turėtų būti energetinių požiūrių taupus. Taigi yra įvairiausių priemonių, be kitako ir finansinių, kurias valstybės narės turės įgyvendinti. Ir šią rinką padaryti prieinamą visoms suinteresuotoms šalims. Pekkarinen, Renew, frakcijos vardu. Aš norėčiau Jums palinkėti ko geriausios sėkmės, dirbant naujos sudėties komisijoje. Aš tikrai tikiu, kad jums pavyks sėkmingai darbuotis jūsų numatytoje srityje. Galbūt teršalų mažinimą galėtume sumažinti iki 40 procentų iki 30 metų, tačiau tai nėra nei 50, nei 55 procentai. Taigi, į ką reikėtų kreipti dėmesį ateityje? Ar prekybos taršos leidimais, o galbūt į naštos tolygų pasidalinimą? Jūs kalbėjote apie atsinaudančius energetinius šaltinius, bioenergetiką. Mums, suomiams, yra labai svarbi, galvojant apie atsinaudančius apskritai. Dėkoju už jūsų klausimą. Aš taip pat norėčiau atsakyti į klausimą estiškai, dabar tą progą galiu pasinaudoti, tiesiog laukiu jos. Ir baiminausi, kad niekas iš esijos taip ir nepaklaus manęs. Tačiau vis dėlto dabar aš pratęsiu anglų kalbą. Jūs klausėte, kaip mes šiltnamo efektą sukeliančių dujų išmetimus mažinsime didesnių procentų. Aš sutinku, kad šioje srityje energetika turi suvaidinti svarbu vaidmenį, kadangi 75 procentai šiltnamių efektą sukeliančių dujų yra pagaminama pramonėje. Ir kiti sektoriai taip pat prie to prisideda. Ir todėl naujos sudėt komisijai Tai bus pakankamai didelis iššūkis, kadangi, pavyzdžiui, Fransas Timmermanas Mansas bus atsakingas už visą tą e, žaląjį susitarimą, tačiau ir kiti komisarai atsakingi už transportą, aplinką, kaimų miškų vietovių klausimus turės siekti to bendro tikslo. Žinau, kad komisijos vicepirmininkas Timmermans domėsis, kaip reikėtų toliau išplėtoti dabartinę taršos, e, prekybos taršos leidimais sistemą. Ir įvertins, koks jos galėtų būti poveikis. Labai svarbu galvoti apie išmanę integracija, įvairių sektorių integracija, pavyzdžiui, traukiant ir transportą, pramonę apskritai ir taip pat būsto sektorių, turiuomenyje šildymą ir vėdinimą. toivotulla tavalla. Yksi ma- CO2 sugavimo ir saugojimo technologijos e, pažengė į priekį ženkliai, tačiau anglies e, šalinimas tiesiog pašalintant anglies e, dioksidą, gaminant energiją taip pat yra pažengęs į priekį. Tačiau energijos tiekimas į tinklus ir saugojimas ir iš, to, to, toliau išlieka problema. Kaip reikėtų tą mm, pašalintą anglį saugoti? Kokios saugojimo galimybės? Ačiū ponė Pekarinen už šitą klausimą. Džiaugiuosi, kad jūs iškėlėte anglijas sugavimo ir saugojimo klausimą ir panaudojimą. Tai bus postumis ieškoti technologinių sprendimų, kad galėtume iki 50 metų pasiekti mm, mūsų užsibrėžto neutralumo tikslo. Dabar yra variausių projektų vykdoma pasaulyje eksperimentinių projektų. Vienas iš tokių yra Rotterdamo uoste. Ten yra kalbama apie offshorinį e, anglies saugojimą. Šitas projektas yra finansuojamas ir turi būti įgyveninamas iki 23 metų. dabar yra mm, supažindina visuomenė, skleidžiama informacija, kadangi kyla abejonių dėl anglies saugojimo. Ir galbūt tos tikslus reikės šiek tiek pakoreguoti. Karavo dabar kalbės. Non affiliated, yeah. Good morning. Neprisijungusi vardu. Labadiena, ponė Simpson. Jūs paskirta kandidatė į energetikos komisijos narius. Susidursite su milžiniškais iššūkiais. E, pavyzdžiui, pramonė, kuri intensyviai naudoja energetiką ir labai daug sukuria CO2 išlakų. Toliau centrinis šildymas, e, pastatų aušinimas taip pat sukuria labai didelės išlakas. Pastatų renovacija vyksta per nelik lietai. Uh, Taigi, noriu paklausti, ar jūs siūlysite daug platų spektrą skatinančių priemonių, kaip jūs integruosite tai į žiedinės ekonomikos procesus. Ir dar vienas klausimas, kuris man labai svarbus - energetikos bendruomenės tai yra, sakykime, energetikos demokratizacija. Piliečiai tampa jau ne vien tik tai vartotojai, bet ir mm, gamintojai, taigi veikianti subjektai šią sritę. Ką jūs darysite, kad tokie projektai būtų tinkamai gyvendinami ir tokios nustatos būtų perkeliamos tinkamai? Ačiū, buvo nemažai klausimų, aš pradėsiu iš eilės. Visų pirma, dėl centrinio šildymo. Tai vienas iš viena iš kliūčių, man atrodo, kad čia galime e, tiek šilumą, tiek elektrą kartu gaminti ir tokiu būdu 10 procentų bus sukurta energijos efektyvumo uh, Galime pasitelkti kitokias priemonės, pavyzdžiui, bioenergetika e, šildymui, e, išmanus integravimas sektorių, e, sektorių susijimas, taip vadinamasis įvairios novatoriškos priemonės, pažiūrėjau, šilumos siurbliai ir panašiai, visa tai gali prisidėti prie mūsų tikslų siekimo ir daugiausia, aišku, sumažinimo pasiesime, jeigu pastus renovuosime. 75 mm, procentai daugia būčių pastatų neefektyviai vartoja energetiką ir būtina jos renovuoti. Tai yra 90-metį mm, statyti pastatai, kurie šiandien suvartoja dvigubai daugiau energijos nei naujai pastatyti pastatai. Uh, tai uh, aiškiai matosi, kur galima taupyti. Bet aišku, trūksta lėšų renovacijai. kad galėtumėm paspartinti pastatų renovaciją. Ką aš galėčiau padaryti visų pirma? Reikia skleisti gerąją praktiką. Kai kuriuose valstybėse narėse uh, yra atrasta tikrai labai išmanių būdų, kaip pritraukti privataus sektoriaus investicijas. Tai būtų naudinga ir kitoms valstybėms. Panas Korau, papildomas klausimas. Ai. <laughs> Taip, suprantu, aš tikrai uždaviau labai daug klausimų per pirmą savo klausimo dalį, tai dabar pasinaudosiu papildomą klausimą galimybę tiesiog nu, pa, dar kartą paklausiu dėl energetikos bendruomenių, kai aš kalbu apie energetikos sektoriaus demokratizaciją, aš kalbu apie tą šansą, kurį mes turime pasitelkti piliečius ne tik tai kaip uh, vartotojus. Iš tikrųjų, mes galime galvoti ne vien tik tai apie stambius energetikos sektoriaus subjektus, kurie prisidėtų prie transformacijos procesų. Taigi, ar jūs kartu su savo generaliniu direktoratu planuosite priemonės, mm, kurios leistų žengti e, demokratizacijos keliu energetikos sektorėje? Pane Simpson, ačiū už Jūsų klausimą. Atsinaujančio energijos šaltinių direktyva jau numato tokias priemonės, kad vartotojai galėtų tapti gamintojais. Jie gali vartoti, jie gali kaupti, jie gali parduoti energiją. Ir čia galime kalbėti tikrai apie didelį skaičių mm, gyventojų, kurie gyvena uh, būtuose, aš manau, kad mikrogamyba, kuomet ir vartoji, bet ir gamini energiją, yra labai svarbi priemonė siekiant mūsų klimato tikslų. Labai svarbu parodyti, kad vartotojai gali turėti naudos iš tokių transformacinių procesų. Ir mes turime pasitelkti ir pačias, mm, naujau, pačius naujausius išradimus. Sakykime, saulės energiją gaminančios plokštelės, kurios tiek gali užtikrinti ir apšiltinimą pastatų, tiek ir gaminti energiją. Mazalis Kasarė, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū, ačiū, kad paminėjote Galiciją savo įžangos žodėje, o dabar aš toliau kalbėsiu ispaniškai. Mes turime e, iš ties procentų tikslą iki 2030 metų, kad būtų užtikrintos jungtis, kad būtų galima atsinaujančios energijos šaltinius šaltinių pagamintą energiją perkelti, transportuoti kitur. 2,8 procento yra tik tai tiek mm, mūsų pusės alyje atsinaujančios energijos šaltinių energijos. Kito, e, iš tikrųjų, labai sudėtinga pasiekti užsibrieštų tikslų, kuomet tik tai tokie yra procentai. Taigi, kokių mm, priemonių imsitės, kad iki 2030 metų pasiūlytas komisijos tikslas 15 procentų uh, jungčių būtų pasiektas. Toliau buvo klausimų dėl dujų. Aš noriu paklausti, ar suskystintų gamtinių dujų naudojimas e, yra suderinamas su Paryžiaus tikslais? Pane Simpson. Ačiū Pane Kazalės Kasarės, užduotas klausimus iškėlėte labai svarbų klausimą dėl jungčių. 10 procentų tikslas jau kartą buvo atidėtas. Dabar jau tuo 2020 metai ir 2030 metams mes tą tikslą padidinome Ką galime padaryti? Galime skatinti regionų bendarbiavimą, galime stengtis finansuoti trūkstamas jungtis. Ir dabar e, labai svarbu užtikrinti, kad Iberijos pusėsalis mm, gautų jungtis, per skabėjų jungtis, tai yra finansuojama iš Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės. Aišku, to nepakanka, reik, jums reikia daugiau jungčių kadangi e, yra tokių regionų, kurie nepriklauso taip pagrindinė Europos daliai ir joms tos jungtis yra labai būtinos, norint užtikrinti elektros rinkos tinkamą veikimą. Bet aš manau, kad iš tikrųjų tas kaip jungtis yra labai gera pradžia. Dabar dėl suskistintų gamtinių dujų. Ar tai e, būtų naudinga, galvojant apie mūsų ilgalaikius tikslus dėl klimato neutralumo? Siekiant klimato neutralumo mes turime daugiau e, orientuotis į vandenylį, mažai išlakų kūrenčias dujas. Taip pat turime galvoti e apie edujas ir biodujas Ir kurdami dujų tinklą mes turime turėti omenyje, kad po 2030 metų tinklas turės būti toks, kad jis būtų pritaikytas prie ateities perspektyvų. O tai reiškia, kad reikės labai daug mokslinių tyrimų, ypač vandenilio srityje. Ačiū, papildomas klausimas. E. Ačiū už jūsų atsakymus visgi sugrįžčiau prie jungčių klausimo ir norėčiau konkretesnio atsakymo. Jūs sakėte, kad sudėtinga kol kas um, gyvendinti jungčių tikslus, jūs paminėjote tam tikras abstrakčias priemonės, tačiau e, situacija kai kuriuose valstybėse tokia yra, kad tiesiog nepakankamai dėmesio yra skiriama jungtims. Taigi, ar Europos komisija imsis kokiu nors konkrečių priemonių, kad padėtų toms valstybėms, kurios nori judėti į priekį su jungtimis? Taip, iš tikrųjų, tie tikslai dėl jungčių yra derinami ES lygmenių e, derantis. Ir mm, čia dalyvauja visos valstybės narės. Ir čia ne vien tik tai 50 procentų 2030 metų tikslas yra ir kitų tikslų dėl, pavyzdžiui, kiek jungčių turi būti integruota į rinką ir ar turi būti reguliavimas ES lygmenių, visos valstybės narės turi siekti e, to bendro tikslo ir dirbti dėl jo. Toliau ponia Vas iš APP. Tillykke med nomineringen og tak for dine svar. Jeg sidder herovre. Labai ačiū. Sveikinu Jūs su Jūsų kandidatūros pasiūlymu. Aš sėdžiu štai čia. Noriu Jūsų pasiteirauti dėl pastatų energetinio efektyvumo didinimo. Jei teisingai supratau, kad e, iš to, ką jūs pasakėte atsakydama į pono Kelį klausimą, tai mm, iš esmės čia valstybių narių darbas. Ponios van der Leyen rašte e, jūs e, bus prašoma spartinti pastatų energetinio efektyvumo darbus. Praeitais metais yra pas, patvirt patvirtintos nuostatos ir yra visai reikalavimų dėl pastatų energetinio efektyvumo. Ir yra nustatyti tikslai, kad iki 2050 metų visi pastatai turi būti efektyviai energiją vartojantis ir neutralus CO2 atžvilgių, kol kas judama tik tai po 1 procentą per metus. Kaip jūs e, spartinsite darbo šioje srityje ir ar peržiūrėsite direktyvą? Ačiū, ponia Simpson. Uh, Visų pirma, priemonė, kurią pasiteliksiu įvert, stebėti pastatų energetinio efektyvumo gernimo priemonės, tai bus energetiniai ir klimato veiksmų planai. Mes žiūrėsime kiekvienos valstybės narės, kokie yra planai, kokie yra tikslai. Planai bus iki metų pabaigos pateikti. Aišku, susirūpinimas yra, kad na, galbūt ne visos valstybės narės pasieks užsibrieštų bendrų tikslų, tačiau mes dar turime tris mėnesius, galėsime dėrėtis, patarti valstybėms narėms, paskatinti jas. Aišku, reikės galvoti ir apie finansinę paramą, kokios jos gali tikėtis. Yra įvairių būdų, kaip galime paremti tokio tipo veiksmus, yra įvairių fondų pagrindinis fondas visoms energijos ir ties investicijoms būtų um, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Toliau dėl atnaujinimo tempų ir, ir procentų reikia pasakyti, kad didžiausia dalis pinigų, aišku, turi atkeliauti iš privataus sektoriaus, aišku, turi būti palankiomis sąlygomis suteikiamos paskalos, vietos lygmenių turi būti ir teisės aktai atitinkamai, kad būtų uh, Mm, galimybė daugiabučiams namams, kai yra daug savininkų, e, gauti tokias paskolas, prisimti tokias paskolas, nes kai kur galbūt gali būti įvairių teisinių sunkumų, taigi tą klausimą reikia išspręsti ir ketiname bendradarbiauti labai glaudžiai su valstybėmis narėmis, kad paskolų būtų prieinamų. Tai, tai būtų greta tų veiksmų planų. Tak. Papildomas klausimas. Ačiū. Pastatai, kurių yra mažiausias energetinis efektyvumas dažnai yra tie, kuriuose gyvena asmenys su mažiausiamis pajamomis. Ir gali būti taip, kad teks kai kurios pastatus iš viso išimti iš eksploatacijos. Taigi, ką jūs darysite, kad tokie pastatai nebebūtų eksploatuojami, bet kad ir m, mm, tie žmonės, kurie tuose pastatuose gyveno, turėtų galimybę turėti mm, tinkamą būstą ir prieinamą kainą. Ačiū už klausimą. Tai būtent bus e, tikslas, kad mm, reikia renovuoti pastatus, kurie neefektyviai naudo energiją ir kaip, kaip kaip, kaip gali būti tokių situacijų, kur galbūt, pavyzdžiui, pastatai tiek neefektyviai naudoja energiją, kad žiemą per žemą temperatūrą netgi yra patalpose neįmanoma jų uh, pakankamai prišildyti. Tai yra, žinau, kelios valstybės narės, keturios bent, kurios jau priėmusios nacionalinius planus ir jos inve, ketina investuoti į socialinį būstą, nes yra gyventojų, kuriuos labiausiai paveiks tos kainos. Ir tai galėtų būti vienas iš uh, variantų, kurį galima būtų panaudoti. Uh, Bet reikia suprasti, kad po pastatų renovacijos šildymo kainos sumažės ir um, bus lengviau užsitikrinti tokią temperatūrą patalpose, kuri būtų tinkama. Ačiū toliau, pane Regų, GUE frakcijos atstovė. Pone Simpson, man dabar labiau negu tada, kai atvykau, e, susirūpinimą kelia klimato krizė ir politinės priemonės Europoje. Jūsų atsakymai šiandien nieko nežada. E, rinka pasidalino maža stambių įmonių grupelė ir e, ji pasidalino gamybą ir platinimą energijos visą Europoje. 40 milijonų europiečių kenčia nuo energetinio skurdo. Padariniai labai rimti. Egzistuoja ta taip pat besikeičiančių kadrų problema. Ir visa tai e, tarnauja kelių stambių įmonių interesams. E, jūs e, suprantate, kad klimato krizės nesureguliuosite. Tas pats bus, jeigu jūs kalbėsite apie energetikos pokyčius, tai bus tik tai tų stambių įmonių interesų gynimas. E, kalbame apie bendrasias priemonės, kaip Europos energetikos modelis galėtų būti paversas tvaresniu, subalansesniu modeliu. Kokiu konkrečių priemonių ketinate imtis? Ačiū. Ačiū ir aš galiu Jūs patikinti, kad ši komisija e, ryštingai sieks klimato tikslų, ne tik mano lygmenių. E, aš esu atsakinga už energetiką. E, Išrinktoji komisijos pirmininkė taip pat e, pabrėžė, kad jos pats pagrindinis prioritetas bus užtikrinti, kad būtų kovojama su klimato kaita. Ta pati darys ir Fransas Timmermansas, jos vicepirmininkas. Bus priimtas klimato įstatymas, bus priimtas aiškus veiksmų planas. O aš kaip komisijos narė atsakinga už energiją, uh, Turėsiu pasirūpinti, kad visų tų tikslų iš tiesų būtų siekiama. Mes vis dar esame e, tokioje tokiuose sąlygose, kai energetikos problemos išlieka, kai vartotojai turi e, tik turėti įperkamas kainas ir mūsų pramonė turi išlikti konkurencinga visame pasaulyje. Tarp mano atsakomybės sričių bus ir energetiniai dialogai. Mes turime motivuoti partnerius, kad jie padarytų viską, ką reikia. Taigi tokios yra mano priemonės. Aš galiu glaužiai bendradarbiauti su nariais, gal, su valstybėmis narėmis, atsiprašau, galiu skatinti valstybės narės, griežtinti išsikeltus tikslus, galiu bendradarbiauti su atsakingais uh, už finansavimą komisijos nariais. Aš galiu jiems paaiškinti, kad didžiausia fondų stoka dabar uh, jaučiama energijos efektyvumo užtikrinimo srityje, bet taip pat reikia ženkliai padidinti mokslinio tyrimų ir inovacijų finansavimą. Uh, Ir būtent tą aš įsipareigoju daryti. Tačiau pagrindinis e, tikslas - užtikrinti, kad 2050 metais Europa taptų pirmuoju pasaulyje klimato požiūrių neutralių žemynų. Papildomas klausimas. Atrodo, jūsų atsakymas gana problematiškas. E, yra akivaizdus modelis, tarp, e, kad ryšys yra tarp klimato kaitos ir energetikos. Dabar mes kalbame apie išorės kaštų eksternalizavimą, perkelimą į išorę. Viskas tarnauja tik verslo interesams. Ogi planetos išlikimui iškilo realus pavojus. Mes turime daryti tai, kas mums derama daryti. Energijos, energetikos modelį turim pakeisti, turim kalbėti apie energijos taupimą, demokratinę kontrolę, pasiūlos ir paklausos kontrolavimą. Aš noriu labai aiškaus pareiškimo, kur kieno pusėje jūs esat - stambių e, tarptautinių įmonių, e, Waterfall, GIG ir kitų pusėje, ar tų, kurie kovoja už planetos išlikimą pusėje, kad ji galėtų išlikti ateities kartoms. Pone Simpson. Thank you. Ačiū energijos vartotojai mūsų energetikos politiką vertins labai griežtai. Ir tai yra mūsų dėmesio centras. Jie yra mūsų dėmesio centras. Mano uždavinys - užtikrinti įperkamos energijos egzistavimą. Ir aš tą padaryti galėčiau, kalbėdama apie resursų diversifikavimą, apie politiką kad visi energijos tiekėjai e, ir gamintojai būtų dirbtų skaidriai. Ir taip pat turime kalbėti apie investicijas, kurios padėtų e, kurios leistų sutvarkyti tinklus ir pašalinti susidariusias spragas. Jeigu mes glūdžiai bendradarbiausime, naudos pasieksime visiems, pirmiausia, regionių lygmenių, uh, bet paskui ir e, iš vidaus rinkos. Mes suprantame, e, kad e, suderinta rinka leis užtikrinti geresnės kainas vartotojams. Taigi mes savo tikslų galėsime pasiekti tik tada, jeigu visuomenė su mumis sutiks ir mus parems, kol kas taip yra. Ir aš tikiuosi, kad ta parama išliks nes konkurencingos kainos prie to prisidės. Ačiū. Toliau e, kolegė. Griffin. Praėjusį kartą kova su energetiniu skurdu buvo pir, praeitą kadenciją, pirmą kartą buvo įrašyta tai į statymą. Beveik 50 milijonų Europos gyventojų negali uh, Um, mokėti už energiją. Ir 2018 metais žmonės turėjo rinktis tarp maisto ar namų šildymo ar šaldymo. Matome, kad e, vasarą labai daug žmonių, vyresnio amžiaus žmonių, mirė nuo karščio, nes negalėjo kondicionierių įpirkti. Nacionalinių valstybių narių pateikiami veiksmų planai nepakankami. Kaip jūs ketinate pagerinti nacionalinius veiksmų planus ir kaip jūs uh, užtikrinsite, kad visi susiję su klimato e, planų įgyvendinimu deramai veiktų? Kokios techninės paramos jūs numatote, kad valstybės narės geriau keistųsi praktiką ir užtikrintų, kad e, griežtesni tikslai ir standartai būtų sukurti ir žmonės ir jų sveikata būtų energetinės politikos dėmesio centre? Ypač turim kalbėti apie energetiškai skurdžius e, vadinamus energetikos skurdo ribos nesiekinčius žmonės. Ačiū, aš galiu Jūs patikinti, kad e, pranešimas parengtas per praeitą kadenciją pateikė labai, buvo labai geras pavyzdys, ko galima tikėtis iš valstybių narių ir regionų. E, Tai bus e, ir nacionalinių klimato planų neatsiejama dalis. Kalbėsime, kaip elgtis su žmonėmis, kurie neįperka, negali sumokėti šildymo ar šaldymo sąskaitų ar elektros sąskaitų. Kol kas tik tai planų projektai parengti. Žiūrėsime, kaip e, susiklostys galutiniai planai metų pabaigoje bet tai bus mūsų metinės ataskaitos neatsiejama dalis. Taip pat dabartinės aplinkybėmis kiekviena valstybė narė savai apibrėžia energetinį skurdą. Ir tuo požiūriu manau, kad energetikos observatorija uh, prisidės e, ir rasime aišku apibrėžimą, kas yra energetinis skurdas. Turime galvoti, kaip šią temą išspręsti visoje ES vienodais metodais. Papildomas klausimas. Ačiū. Malonu girdėti, kad galų gale energetinis skurdas bus e, apibrieštas, bet aš norėčiau sužinoti, kaip jūs ketinate e, planų projektus pagerinti, nes kol kas jos, tie planai yra nuo patenkinamų iki blogų. Kaip jūs ketinate e, klimato suinteresuotųjų pusių veiksmus įtraukti į planų įgyvendinimą? Kokie bus resursai, kokia techninė parama? Na ir turiu dar politinį klausimą, tam tikrą prasme. Aš manau, kad energetika nėra e, būtiniausia <clears throat> prekė, tai yra bazinė socialinė teisė. Jūs kaip e, komisijos kandidatė e, kuri bus atsakinga už energetiką 500 milijonų Europos piliečių. Kaip Jūs galvojate? Madam Simpson. Yes, um, I do agree that... Pone Simpson, taip aš sutinku. Energija užtikrina socialinę įtraukti. Todėl Tai yra labai reikalinga paslauga. Bet e, mes nekalbame apie energiją kaip prekę. Mes kalbame apie prieigą, e, rinkliavas, tinklus, tarifus. Ir aš norėčiau e, rasti tikslių priemonių žmonėms, kurie negali apmokėti uh, sąskaitų šildymą. Galime rasti efektyvesnių šildymo metodų. To nepadarysim staiga, bet e, suprantame, kad egzistuoja skirtingų technologijų, kurios šildymo kainą sumažins. Ir žinoma, dar kartą e, pastatų renovacija atliks labai svarbu vaidmenį. Ačiū. Um, thank you. Um, now is, uh, the... Ačiū. Toliau ponė Paulus iš Žaliųjų frakcijos. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Simpson, kad atvykote pas mus. Kalbėsiu vokiškai toliau. Mes galime konstabuoti, kad mes esame pakeliui į betaršę energetiką ir todėl dujų infrastruktūros didinti nereikės. Todėl efficiency first, ko gero, reikėtų taikyti ir infrastruktūros projektams. Pagal įvairius scenarius dujų poreikis, poreikis yra vertinamas nevienodai, kartais jisai pervertinas namas. Jūs kalbėjote apie Europos investicijų banką ir taip pat bendro interesų projektus ir sakėte, kad bus finansuojama pagal tą veiksmingumas pirmą e, principą. Svarbu kad mes investuotume į pasaulį, kuris būtų neutralus klimato požiūris. Todėl efficiency first, mano manimu, yra svarbiausias dalykas. Tačiau jūsų požiūriai tai. Ačiū už klausimą. kalbant apie investicijas iš įvairiausių šaltinių, iš Europos investicijų banko, kuris ateityje turi tapti klimato investicijų banku, tai šios investicijos turėtų būti siejamos su mūsų klimato kaitos mažinimo tikslais. Akivaizdu, kad kalbėdami ir siekdami klimato neutralumo prioritetą turėsime teikti tiems projektams, kuriais investuojama į atsinaujinančius energijos šaltinius, į veiksmingumą ir į tinklus. Siekdami savo tikslų turime nutiesti reikalingas jungtis ir tos jungtis turėtų užtikrinti galimybę patekti į tinklus. kai kalbama apie finansavimą iš strateginių investicijų fondo. Tai praėjusiai, prie prieš porą metų buvo jau konstatuota, kad dujų projektų finansavimo poreikis bus mažesnis, tačiau um, elektros gamybos projektų daugės, atsinaunančių energijos šaltinių projektų daugės ir dabartinė naujoji komisija turės įvertinti tą finansavimo sąrašą, kuriame, kuriame mažės tų labai brangių investicijų. Ačiū. Jūs paminėjote klimato banką ir paminėjote klimato kaitos mažinimo tikslus. Metano strategija yra kalbama apie tai, kad metanas iki 20 procentų prisideda prie šiltnamio efekto sukeliančių dujų uh, gamybos. Taigi metano poveikis nebuvo pakankamai įvertintas, kai jūs kalbėjote apie diversifikaciją, apie energijos kaupimo terminalus. Tai norėčiau paklausti, kokia strategija užkirs kelią, kad tas metanas nebūtų išmetamas nekontroliuojamai. Ir tokio metano būna apie 10 procentų. Kaip jūs sieksite užkirsti tam kelią? Pone Simpson. Iš tikrųjų, metanų nutekėjimas yra didelė problema, kurią Europoje turime spręsti. Ir mūsų situacija, ko gero, pakankamai nepalanki, lyginant su kitomis partnerėmis. Turės būti naujų iniciatyvų metano nutekėjimo mm, išvengimo kontekste. Ir tą naują strategiją, žinoma, akilai stebės ir kuruos nauja komisija. Pane Čech pateiks klausimą iš e, Renijų. Pone von der Leyen kalbėjo, kad jinai vadovaus geopolitiniai komisijai ir žinoma, čia visą tai turės ir poveikio energetikos sektoriui. Labai svarbu, kad, energija, kad ES būtų tvirta, susivienijusi ir kad siektų tvaresnio ir veiksmingesnio energetinio o, plano. Tačiau yra ir tam tikrų išimčių valstybėse narėse, kai kurios valstybės abejoja, kad pernimo laikotarpio poveikis ekonomikai bus per didelis ir Invest in the in jų projektas taip pat gali atnešti pakankamai daug e, kliučių. Estija pritarė neutralumo klimato srityje tikslams, tačiau reikia nuveikti ir jums pakankamai daug būnant komisijoje. Ką darysite toms valstybėmis narėmis, kurios atsilieka įgyvendamos savo įsipareigojimus, netgi įgyvendamos savo nacionalinius planus, bet ir apskritai. Ačiū Katalin už geras naujienas. Is a uh, question to the previous. Uh, Iš tikrųjų, be interneto ryšio mes neturėtume čia jokių galimybių dirbti. Nacionaliniai ekonomikos ir klimato kaitos mažimo planai. Žinoma, valstybės narės įvairių lygmenių rengia šituos planus kadangi valstybės e, naudoja visiškai kitokį, kitokią energijos e, šaltinių e, sandarą. Viskas priklauso nuo vietos pramonės situacijos. Daug kas priklauso nuo socialinių, socialinės apsaugos sistemų. Ir mes privalome suvokti, kad kai kurioms valstybėms reikalinga speciali parama. Aš dar ir dar kartą min, turėčiau paminėti perinamo laikotarpio fondą. Būtent tam laikotarpiu šis fondas ir yra sukurtas. Jo lėšomis reikėtų padėti toms valstybėms, kurios turi pasiekti bendrų tikslų, tačiau turi pasirengti pereimui nuo iškastinio kūro prie atsinaunančių energijos šaltinių ir be to globalizacijos fondo lėšos galės būti nukreiptos tiems, kurie globalizacijos procesų pasiekmėje nukentėjo neteko darbo. Ir tai galėtų būti veiksminga priemonė valstybėms narėms e, siekti užsibrieštų tikslų. Per artimiausius tris mėnesius bus derimasi dėl šitų tikslų įgyvendinimo ir norime, kad valstybės narės užsibrieštų juos kuo platesnius. Iš tikrai labai svarbu padėti toms valstybėms, kurių regionuose yra daug žmonių su menkomis e, pajamomis. Tad energetinio perėjimo fondas yra labai svarbus. Dėl emisijų mažinimo būsto sektorėje ir transporto sektorėje tai yra iš tikrųjų labai svarbu centrinės ir rytų Europos valstybių regionams, kadangi uh, šitas energijos poreikis yra daug didesnis lygint su kitomis valstybės narės. Regioninio vystimosi mm, komisariatas kalbėjo apie atitinkamas priemonės jų ruoštų. Ar norėčiau paklau, paklausti, ar jūs galvojate kaip nors bendradarbiauti su giminingu direktoratu? Aš esu komandos žmogus ir pasirengusi bendradarbiauti ir su komisarais, kolegomis, bet ir su parlamentu, kadangi bet koks bendradarbiavimas padės pasiekti užsibrieštų tikslų. Ankstesnėje komisija Kanietė buvo atsakinga už regionus ir klimatą. Ką? Um, O aš bendradarbiausiu su Franz Timmermans, kuris taip pat atsakingas už klimato direktorato veiklą ir mes imsimės bendrų veiksmų siekdami sumažinti išlakas įvairiuose sektoriuose. Taigi matau įvairių integracijos galimybių transporto, būsto, šildymo, vedinimo sektoriuose ir apskritai pramonėje. Ir žinoma, pagal naują komisijos struktūrą mes dirbsime kartu siekdami platesnių, bendresnių tikslų. Bendrindami temas. Thank you too. Now, uh, last speaker from uh, today's uh, um, list. Ir paskutinis, kas teikia klausimą. Tai būtų ponė Spiraki iš EPP frakcijos. Ačiū. Paskirtoju komisarė. Aš klausiu paskutinį, todėl norėčiau, kad jūs patiksintumėte du aspektus susijusius su betaršės ekonomikos tikslu perinamo laikotarpio fondas, kokios sumos yra numatytos ir kas, kokie regionai galėtų gauti finansavimą iš šio fondo. Ursula von der Leyen teigia, kad komisija yra numačiusi e, įvesti CO2 mokestį pasienyje. Paaiškinkime, koks tai bus mokestis, patikslinkite. Pone Simpson. Pirmiausia, apie Just Transition fondą. Apie šį fondą aš kalbėjau ir savo laiške, misijos aprašyme ir taip pat su komisaru Ferreira mes kartu dirbsime iš vien. Koordinuodami šio fondo veiklą, tas fondas e, bus e, skirs lėšas e, perinamojo laikotarpio regionams, taip pat mažoms saloms, kurios neturi jungčių su kontinentu ir tas fondas padės geriau pasirenkti perinam, perėjimui nuo iškastinio kūro prie atsinaunančių energijos šaltinių. Kol kas nėra nustatyta galutinė šio fondo suma. Yra dėrybose dėl daugiametės finansinės programos pateikta tas tam tikras pasiūlymas ir jį aptarsime, kai komisija pradės veikti pagal savo įgaliojimus. Aš tikiuosi, kad konkrečiau galėsiu pasakyti jums lapkričio pabaigoje. Tačiau to fondo uždavinys yra padėti tiems regionams. The project of cooperation and CO2 mokestis e, taikant jį per sienas. Komisaras atsakingas už prekybą, finans, finansą, finansus, e, ko gero turi konkrečios informacijos. Nenorėčiau aš pati pateikti detalių. Aš norėčiau papildomos informacijos apie šito mechanizmo įgyvendinimą būtent apmokestinimą per sienas, kadangi paskirtoji komisija. This commission designate in order to start working on this. Džentelionį neatsakė į šitą klausimą konkrečiai, galbūt galėtumėt patikslinti. Anglijas mokestis už sienų arba per sienas yra mokestis, kurio siekiame apmokestinti anglės nutekėjimą. Tačiau galutinio plano dar nėra. Yra generuojamos idėjos, laukiama valstybių narių pasiūlymų, kad būtų galima išsiaiškinti, kokios gali kilti problemos, kad nebūtų uh, pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos. Svarbu, kad nebūtų įvestos kokios nors kliūtis tarptautinėje prekyboje. Šitas mokestis galėtų būti taikomas atskiruose regionuose, galbūt e, statant tam tikras jėgainės. galbūt, pavyzdžiui, numatant e, toms valstybėms mokestį, kurios nemoka mokesčių už e, elektros gamybos pajėgus, pavyzdžiui, mm, Ispanija ir Marokas galėtų būti toks, tai kaiminės valstybės, tačiau tie planai kol kas yra tik siūlymai, jie yra nagrinėjami. Baigiame klausimų atsakymų raundą. Pone Simpson, jūs galite iki penkių minučių išsakyti savo baigiamasis pastabas. Žodis jums. Honor... Ačiū gerbiami Europos parlamento nariai. Mėly europiečiai, stebintys klausimus internetu, labai ačiū Jums už šiuos labai svarbius klausimus, bent jau man. Buvo iš ties in intensyvūs klausimai, bet aš tikiuosi, kad aš sugebėjau atsakei, atsakyti aiškiai daugumą jūsų klausimų, kad aš sugebėjau mm, išreikšti ir savo susirūpinimą. Aš tvirtai tikiu bendradarbiavimu tarp Europos komisijos narių, Europos parlamento narių. Uh, Ir todėl galvoju, kad šios diskusijos tai ne vienkartinis susitikimas, bet manau, kad tai yra pradžia tvirtam nuolatiniam bendradarbiavimui, jeigu jūs mane paskirsite, patvirtinsite komisijos nare. Aš labai sieksiu bendradarbiauti su jumis ir nuolat su jumis susitikti. Manau, kad tai bus mano darbo viena iš pagrindinių dalių mm, kuomet Estija pirmininkavo ES 2017 metais, mm, aš labai džiugiai dalyvavau visose diskusijose, visame darbe ir mm, jei būsiu komisarė energetikos klausimais, aš stengsiuos par Europos parlamentą nuolat informuoti apie visą, kas vyksta. Ir šiandienos diskusijos dar kartą rodo, kad Europos parlamentas yra tvirtas sąjungininkas, Europos žalį susitarimą mm, tvirtinant ir gyveninant. Ir jūs išgirdote mano idėjas, mano viziją ateičiai, mano įžango žodį tai ir tarp mano atsakymų jūsų klausimus, bet norėčiau dar kartą pabrėžti kai kuriuos momentus. Akivaizdu, kad jūs labiausiai neramina klimatas ir jeigu nesimsime konkrečių žingsnių dabar, nebus šešios ateities. Taigi mes turime veikti dabar. Todėl išrinktoji komisijos pirmininkė pasakė, kad Europos žalėsis sutarimas yra e, vienas iš pagrindinių prioritetų e, komisijos darbui. Ir labai svarbu, kad Europos politika duotų rezultatų ir 75 procentai išlakų yra jungiamis energetikos sektoriu. Energetikos sąjunga yra tvirtas pagrindas žaliam sustarimui, siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti tinkami užmojų lygiai 2030 metų ir toliau. E, esamo teisės aktų įgyvenimas, ypač varios energetikos paketo įgyvenimas, bus pagrindinis kelias siekiant plačių užmojų pasiekimo. Aš noriu pabrėžti, kad toliau sieksiu pusiausviros gyvent realią energetikos sąjungą ir visus penkis dimensijus, visus visus penkis matmenis, visas dimensijas. Iš tikrųjų galima užtikrinti tvarę, e, įperkamą, e, saugią energetiką mūsų vartotojams ir pramoniai. Ir mes turime visą bazę e, klimatui, energetikai, mes turime pasiremti savo ateities veiksmuose tuo. Mano ateities veiksmai sutels dėmesį į energetikos efektyvumą, pirmą principą, ir švarios energetikos išplėtimą visoje ekonomikoje. Pagrindiniai elementai bus uh, Mm, e, tokios energetikos sistemos e, sukūrimas, kuri būtų paremta atsinaujančias energijos šaltiniais ir kad būtų išmanus iš e, integravimas mm, elektros gamybos, šildymo, aušinimo. Ir mm, labai svarbu kalbėti apie tarptautinį energetikos matmenį ir bendradarbiavimą siekiant mūsų užmojų. Dauguma iš jūsų taip pat pabrėžiate, kad uh, technologiniai pasiekimai yra labai svarbus ir aš sutelsiu dėmesį, tai negalime galvoti, kad transformacija yra tik tai taisyklės ar teisinės nuostatos. Neįmanoma net galvoti, kad iki 50 metų ES taps e, klimato atžvilgių neutrali, jeigu nebus mokslo tyrimų ir naujų technologijų plėtros. Tai yra būdas sustiprinti mūsų pramoninį potencialą. Daug kas iš jūsų kalbėjote e, kovą su energetiniu skurdu ir nesažiningumu. Negalime leisti tokios situacijos, kuomet milijonai žmonių vargiai apsimoka energetikos sąskaitas ar jų energetikos išlaidos išauga nežmoniškai. Reikia galvoti galvoti apie solidarumą ir užtikrinti visuomenės palaikymą visam transformacijos procesui, o tam reikės e, visus žingsnius žengti visuomet turint omenyje vartotoje. Mums reikia e, piliečių palaikymo ir supratimo. Daug kas iš jūsų teiravotės apie tai, ką ES gali padaryti dėl konkrečios, specifinės tam tikros valstybės ar regiono situacijos, ypač kai nekalba apie mažesnės valstybės ar specifinius regionus. Visi kartu mes esame stipresni, taigi mes turime dirbti visi vardan ateities ir negalime palikti kažkokios valstybės ar kažkurio regiono. Ir todėl aš sieksiu, kad sąžiningo pereimo e, transformacijos fondas, kaip pasiūlė e, komisijos pirmininkė išrinktoji, būtų tikrai gyventas ir kad niekas nebūtų paliktas užmirštas. Kol kas, e, gerbėmi Europos parlamento nariai, aš kalbėjau anglų kalbą, o pabaigai norėčiau tarti keletą žodžių savo gimtają estų kalbą. On siiras au olla siin teie ees ajal, mille Ačiū. Man didžiulė garbė būti čia tokiu laiku, kai Europa keičiasi. Uh, išrinktų, išrinktoji komisijos pirmininkė, ponia van der Leyen, pasakė, kad tikslas yra, kad Europa taptų mm, klimato atžvilgių neutralių žemynų 2050 metų. Ir aš visiškai remiu ją, esu pasirengusi imtis darbo šią sritį. Ir aš tikiu, kad kartu su jumis Europos parlamento nariais veikdami visi iš vien mes galėsime to pasiekti. Well, Labai ačiū, ponė Simpson. Dėkoju kolegoms už dalyvavimą. Klausimas čia ir baigėsi. Aš norėčiau priminti, kad e, komiteto posėdis įvyks šiandien po pietų. Tiksliau susirinks koordinatoriai per, ir mes aptarsime šį klausimą. Dar kartą ačiū.